Ja, liebe kolegos. Taigi, mielas kolegės, mėly kolegos, laikas pinigai. Aš bent jau bandžiau palaukti, kol net bent pusė parlamento narių susirinks. Tai dar užtruks, todėl pradedu posėdį dabar. Norėčiau pasveikinti jūs visus. Pirmiausia, pasveikino Europos audito rūmų pirmininką, mūsų ankstesnį kolegą Klausą Hainerį Leinę. Norėčiau pasveikinti jį su tokiamis e, pareigomis, tai būtent jis buvo išrinktas e, į tokį aukštą postą. Taigi norėtume pasveikinti Jūs ir norėtume e, toliau bendradarbiauti. Mes tikimės iš Jūsų kažkokių naujienų. Mes žinome, kad Jūs norite vykdyti reformą ir planuojame apsilankyti pas Jūs gruodžio mėnesį, kad galėtume išsameu panalizuoti situaciją. Taigi ačiū Jums, kad atvykote. Taigi, e, sveikinu ir parlamento narius, kad atvykote. Dabar išklausyti metės ataskaitos. Tai pirmiausia, sveikinu ponę komisijos vicepirmininkę, ponę Georgievą. Mums e, e, iš tiesų Na, nesvarbu, kad jūsų neišrinko jungtinių tautų organizacija, bet mums šita bloga naujiena tai yra gera naujiena. Vis dėlto mes norime, kad jūs būtumėte pas mus. Mes jūs remiame, jeigu norite kažką keisti, mes jums pritarsime, kad viskas vyktų geriau. Norėčiau atsiprašyti. Aš šiandien a, per pietus turiu svarbų susitikimą, jau apsirengiau atitinkamai, tai būtent, a, tai būtent a, alaus šventės palapinėje bus susitikimas, tam tinkamai ir apsirengiau ten 680 dalyvių dalyvaus. Tad todėl norėčiau iš, kar, iš anksto at, atsisveikinti su jumis. Kolegė Labajova perims pirmininkavimą, tai norėčiau iš karto atsiprašyti. Dar norėčiau pasveikinti jūs visus. Ir dabar a, norėčiau pri, suteikti žodį ponui Lėniai, kad jisai pristatytų metinę ataskaitą. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų draugiškus žodžius norėčiau padėkoti Ir e, taip pat ir visiems kitiems e, komiteto nariams ir komisijos nariai, kurie pasinaudojo progą man raš, mane pasveikinti raštu. Aš tai vertinu kaip labai draugišką gestą. Galite būti tikri, kad aš e, taip pat būsiu labai suinteresuotas mūsų gerų bendradarbiavimų ir ateityje galbūt kai kuriuose srityse net ir jį pagerinti. Pone pirmininkė, gerbiamo pirmininko pavaduotoja, gerbiami Europos parlamento nariai, man didelė garbė pristatyti Jums Europos audito rūmų metinę ataskaitą šiais metais, mano pirmaisiais pirmininkavimo audito rūmams metais. 2015 metų pabaigoje prasidėjo įvykiai drebina ES pamatus ir dėl to šiuo metu mes turime kritiškai pažvelgti į save. Visiems mums rūpi klausimas, kodėl tiek daug piliečių nusigrėžė nuo Europos projekto. Mm, manau, iš dalies atsakymas į šį klausimą yra tai, kad mes, Europos institucijos, iš dalies praradome mūsų piliečių pasitikėjimą. Per ateinančius mėnesius ir metus didžiausias ES iššūkis bus susigražinti šį pasitikėjimą. Ir aš manau, kad šiame procese svarbus vaidmuo teks audito rūmams. Todėl per šias keletą minučių norėčiau apžvelgti, ką būtina nuveikti ir taip pat sugrįžti prie to, ką mes nustatėme savo 2015 metų ataskaitoje. Visiškai akivaizdu, kad reikalinga reforma. Tačiau, kad ir kaip ta reforma būtų sumanyta, ji privalo turėti tvirtą finansinį pagrindą. Ar ES turės 27 ar 28 narės, tvirtas finansinis pagrindas tebe bus tiek pat svarbus. Audito rūmų nuomonė yra keturi itin svarbus elementai. Pirmiausia, ES privalo gerai vesti apskaitą. Žmonės net nepradės mumis pasitikėti, jei netikės, kad mes tinkamai elgiame su jų pinigais ir vedame gerą apskaitą to, kaip juos panaudojame. 2015 metų ES finansinės ataskaitos buvo parengtos laikantis tarptautinių standartų ir visais reikšmingais aspektais atspindi tikrą ir teisingą vaizdą. Todėl mes galėjome ir šį kartą pateikti palankę nuomonę dėl jų patikimumo. Tačiau pinigų sumos, kurios yra mokėtinos šiais ir ateinančiais metais, vis dar labai didelės. Tuo tarpu komisija nėra parengusi pinigų srautų prognozės ateinantiems septyneriems ar dešimčiai metų. Tokia prognozija sudarytų galimybę suinteresuotosioms šalims numatyti būsimus mokėjimų reikalavimus ir biudžetinius prioritetus. Ji taip pat padėtų atgauti pasitikėjimą Komisijos atlikta laikotarpio vidurio mokėjimų prognozė yra dar vienas žingsnis teisinga linkme. Antra, ES turi užtikrinti, kad jos finansinės taisyklės būtų teisingai taikomos. Į dabartinę ES biudžetą ateinantis ir iš jo išeinantis pinigai yra kruopščiai registruojami, tačiau juos panaudojant vis dar daroma pernelyg daug klaidų daugiausia valstybėse narėse. 2015 metais mokėjimų įvertintas klaidų, 2015 metų mokėjimų įvertintas klaidų lygis, kuriuo matuojamas netvarkingumo lygis, yra 3,8 procento. Jis labai artimas praėjusių metų klaidų lygiui, bet vis dar žymiai viršyje mūsų 2 procentų reikšmingumo ribą. Mes vėl nustatėme, kad didžiausiai vertinti klaidų lygiai buvo tokiuose srityse kaip ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Tai buvo 5,2 procento. Taip pat konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui 4,4 procento. Administracinių išlaidų srityje e, buvo nustatytas mažiausias įvertintas klaidų lygis 0,6 procento, kas nėra e, visiškai neįprasta. Gera naujiena yra tai, kad valstybių narių institucijų ir komisijos taikyti taisomieji veiksmai padarė teigiamą poveikį įvertintam klaidų lygiui. Be jų šis lygis būtų buvęs daugiau kaip 4 procentai. Mm, tuo tarpu komisija nepateikia vertinimo, kokį poveikį turės 2015 metams galimi būsimi taisomieji veiksmai. Ir e, nepaisant to, kad komisija ėmėsi priemonių pagerinti savo rizikos ir taisomųjų veiksmų poveikio vertinimą, vis dėlto vis dar yra galimybių padėti pagerinti. Susigražinti pakankamai pinigų, kad klaidų lygis neviršytų 2 procentų, būtų pagirtinas pasiekimas. Tačiau mes ir toliau manome, kad prevencija yra geriau negu gydimas. Europos mokesčių mokėtojui būtų daug geriau, jei komisija ir valstybės narės išleistų daugiau pinigų teisingai, užuot gaišusios laiką, pastangas ir lėšas pinigams išieškoti po to, kai klaidos yra aptinkamos. Jeigu komisija, valstybių narių, valdžios institucijos ir nepriklausomi auditoriai būtų pasinaudoję visą jiems prieinamą informaciją, jie būtų užkardę arba aptikę ir ištaisę didelę dalį klaidų prieš atliekant atitinkamus mokėjimus. Mūsų rezultatai taip pat rodo, kad yra galimybių sumažinti klaidų lygį, pagerinant schemų koncepciją. Vieną didžiausių poveikių išlaidų klaidų lygiui nulėmė skirtumas tarp e, kompensavimo schemų, kai ES kompensuoja tinkamų finansuoti veiklų išlaidas remdamasi naudos gavėjų pateiktomis deklaracijomis ir teisių į išmokas schemų, kai lėšos išmokamos, jie yra vykdomos tam tikros sąlygos. Taigi skirtumas tarp šių dviejų schemų rizikos profilių egzistuoja. Kompensavimo schemų klaidų lygis yra 5,2 procento, yra daugiau kaip du kart didesnis už teisų išmokas schemų klaidų lygį, tai yra 1,9 procento. Tačiau, kalbant apie šias skirtingas schemas, nereikėtų užmiršti, jog mes čia kalbame ir apie efektyvumo klausimą. Ir tos skirtingo veiksmingumo lygį reikia e, atkreipti dėmesį. Žmonės negali pasitikėti sistema, kurios nesupranta. Ir pakerinus išlaidų schemų koncepciją, klaidų lygis sumažės ir žmonės galės naudoti schemomis su didesniu pasitikėjimu. Iš principo reikia laikytis nuostatos, kad e, mažiau klaidų bus tuomet, kai viskas bus paprasčiau. Gerbiama pirmininkė, gerbiami nariai, tokiais laikais, kai daugeliu žmonių gerovė nėra savaime suprantamas dalykas, mūsų piliečiams būtina žinoti, kad kiekvienas jų vardu išleidžiamas euras yra išleidžiamas pirmiausia protingai ir duoda įmanomai daugiausios naudos. Taip pat tai reiškia, jog turi būti užtikrinama, kad pakankamai lėšų būtų skiriama sutartiems politikos prioritetams ir kad tuo pat metu būtų pakankama atsarga krizės atveju. Pagal galiojančius susitarimus abi šios sąlygos pasirodė esančias sunkiai vykdomos. Dėl šių priežasčių mano pirmtakas kalbėjo apie visiškai naujo požiūrio būtinybę. Dar anksti kalbėti apie tai, kada ir ar apskritai tai taps tikrovę. Tačiau mes jau susipažinome su dabartiniu išlaidų planų laikotarpio vidurio peržiūra. Joje pateikta nemažai teisės aktų pasiūlymų, kurie turėtų pagerinti biudžeto lankstumą ir supaprastinti finansinės taisyklės. Audito rūmai savo nuomonę ir pasiūlymus pateiks atėjus laikui. Mes pritarėme naujam komisijos raginimui dėmesį atkreipti į rezultatus. Tačiau mums dar trūksta racionalaus lėšų naudojimo matmens. Ir čia aš prieinu prie trečiojo patikimo finansų valdymo elemento. Mūsų piliečiai nori ir turi teisę norėti ir matyti, kaip ES užtikrina racionalų lėšų naudojimą. Jie turi pajusti, kad čia jie gauna daug daugiau, nei pavyktų gauti iš jų pačių valdžios institucijų. Tačiau ar 2015 metais ES projektais buvo užtikrintas racionalus lėšų naudojimas, ar jų tikslai buvo realistiški nuo pat pradžių, ar susijusios išlaidos buvo pagristos, kai pagristos reiškia nustatytos atsižvelgiant į aišku atskaitos tašką. Ar programa, projektas kainavo brangiau ar pigiau, palyginus su tuo, kiek būtų kainavę, jei būtų valdomi kitaip? Tai klausimai, kuriuos negali būti paprasto atsakymo, tol, kol nebus įdėktos teisingos atskaitomybės nuostatos. Šiais metais mes pabrėžėme komisijai iškilusius sudėtingus uždavinius susijusius su ataskaitų teikimu apie programos Horizontas 2020 išlaidas moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Išnagrinėję programą Horizontas 2020, mes nustatėme, kad nors palyginti su septintaja bendraja programa kai kas pagerėjo. Komisijos gebėjimas stebėti šios programos veiksmingumą ir teikti apie jį ataskaitas vis dėlto tebėra ribotas. Sąsajas tarp dešimties naujų komisijos politikos prioritetų ir programos Europa 2020 ar horizontas 2020 strateginio pagrindo būtina toliau tikslinti. Tokio iškumo trūkumas šiuo atveju gali neigiamai paveikti ir kitas ES veiklos rytis. Tai yra bendra problema Tai yra konkrečios priemonės e, turi, būti, turi atsispindėti strategijoje, tačiau ne visuomet taip yra. Tam tikra pažanga padaryta gerinant komisijos rodiklius, taikomus matuoti veiksmingumą. Tačiau dar egzistuoja silpnųjų vietų. Komisijos generaliniai direktoratai turi geriau parengti valdymo tikslus. Kaip jau sakiau, Mes taip pat pritarėme komisijos laikotarpio vidurio ataskaitoje iškeltam raginimui supaprastinti ir geriau integruoti ES biudžeto vykdymo ir jo valdymo ataskaitų teikimą. Be to, mes jau keletą metų iš eilės siūlėme tą daryti ir tvirtinome, kad kai nėra užtikrinamas racionalus lėšų naudojimas, būtina imtis papildomų veiksmų šiuo metu pasitenkinama tuo, kad visi pinigai išleidžiami pagal taisyklės ir už juos yra tinkamai atsiskaitoma. Tačiau taip neturėtų būti. Būtina sukurti tikras paskatas, kad pinigai būtų panaudojami racionaliai, o ne vien siekti išlaidų tikslų ir vengti taisyklių pažeidimo. Kadangi tai, jog atsiskaitoma už visus pinigus ir laikomasi visų taisyklių, dar negarantuoja, kad visose ES projektuose lėšos buvo panaudotos racionaliai. Jie žmonės negali pasakyti, ar sistema tikrai veikia jų naudai, mes negalime laukti, kad jie ją pasitikės. Jie turi matyti apčiuopiamus rezultatus ir šiems rezultatams pasiekti panaudotus išteklius. Šis sukurtos vertės ir jai sukurti panaudotų lėšų santykis turi tapti daug aiškesnis. Gerbiama pirmininkė, gerbiami nariai. Pasitikėjimas taip pat reikalauja skaidrumo ir patik, patikinimo, patikimumo ir tai yra ketvirtas patikimo finansų valdymo elementas. Komisija parlamentui ir žmonėms privalo teikti ataskaitas apie tikrus dalykus ir tai, kas juose pranešama, turi būti tinkamai patikrinta ir nepriklausomai audituota. Tačiau tai, kad vis daugiau naudojamos finansinės priemonės, kurios nėra tiesiogiai finansuojamos iš ES biudžeto ir nėra mūsų audituojamos arba tik iš dalies audituojamos, padidina riziką atskaitomybei ir ES politikų ir veiksmų koordinavimui. Mūsų auditai ne tik suteikia nepriklausomą patikinimą, jie taip pat suteikia galimybę teikti rekomendacijas, kaip pagerinti ES finansų valdymą. Komisija sutinka su didelė dalimi mūsų rekomendacijų ir jas įgyvendina. Tačiau, nepaisant to, kad valstybės narės apskritai yra tinkamai supažindinamos su mūsų rekomendacijomis, atsižvelgimo į jas lygiai valstybėse narėse labai smarkiai skiriasi. Dėl to nacionaliniu lygmeniu mes matome tik kuklius politinius ir praktinius pokyčius. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, ES finansų valdymą būtina pagerinti. ES privalo imtis tinkamų reformų ir imtis jų greitai. Savo e, komentarus ir pasiūlymus pateiksime, tai yra dėl komisijos pasiūlymų ir būsime pasirengę juos toliau aptarti. Jei norime sukurti tokią ES finansų sistemą, kuri padėtų susigražinti mūsų piliečių pasitikėjimą, ES institucijos privalo bendradarbiauti. Tito rūmas įneš savo indėlį šiame kontekste. Dėkoju už jūsų dėmesį. Much, dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju. Norėčiau padėkoti visiems audito rūmų nariams už jų darbą, už 15 metų ataskaitą. Na, bus tikriausiai sudėtingas posėdis, nes yra tiek daug vicepirmininkų, tai aš turiu perduosiu žodį ponui Fonken. Taigi visi vicepirmininkai vice, vice dalyvaus ir matysit, kiek mes dėmesio skiriam mūsų posėdžiams. Matote, e, kalbėdami apie, e, apie biudžetą ir matote, kaip tai yra mums svarbu. Aš dabar sutiksiu žodį poniai Kristalinai Georgievai, nes mes daug ką turim bendro, daug klausimų turim bendro ir jūs e, daug dirbote ir kalbant, įvertinant praėjusiu metu ataskaitą ir gyventinote viską, ką siūlė auditorumo nariai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, tai yra svarbus įvykis, kad komitetas dirba ir džiaugiuosi, kad pirmininkas ir vicepirmininkai yra tokie aktyvūs, bet ir iš komisijos pusės mes labai e, rimtai e, vertinam šitą posėdį ir tai yra šansas pagerinti mūsų darbą. Aš tikrai visiškai sutinku su ponu Lenė, kad mes siekime susigražinti e, gyventojų pasitikėjimą ir svarbiausia, ką galim padaryti, tai yra rimtai įsiklausyti ir e, auditorumų pasiūlymus ir dirbti bendrai, dirbti kartu su komisija ir su parlamentu ir auditų rūmais. Na, e, aš norėčiau pabrėžti, kad komisijos vardu mes norime tęsti darbą, labai konstruktyvų bendradarbiavimą su uh, E, audito rūmais ir su jūsų pirmtaku ir su jumis vertiname metinę ataskaitą ir šiuo procesu e, mes dalyvaujame šitame procese ir e, džiaugiamės, kad galime vertinti rekomendacijas integra, integruoti jas į komisijos darbą. Visų pirma, norėčiau išreikšti padėką jau devinti metai iš eilės mes gauname ataskaitą apie finansų sveikatą, apie finansų būklę, tai yra metinė ataskaita. Ir komisija taip pat tęsia darbą ir norime, kad mūsų darbas tęstusi ir ateityje. E, na, porą sekundžių. Norėčiau pasakyti, kad mes tikrai dėkojam, komisijos darbuotojai dėkoja už šitą dokumentą, kuris labai aiškiai parodo finansų būklę. Na, kai kurios pastabos dėl klaidų lygio. Kaip ponas Lenė teigia, šiais metais, tai yra 2015 metais, klaidų lygis buvo 3,8 procento. Ir tai yra pirmas kartas, e, kai mes e, pasiekėme lygį mažiau negu 4 procentai. Tai atspindi tai, kas buvo pastarųjų metų tendencija, tai yra klaidų lygis žemėjo, mažėjo. Mes suprantame, kad tai nėra absoliutus dėdės, bet suprantame, kad reikia tęsti darbą. Tačiau tai yra na, pozityvi žinia ir manau, kad reikia tai pripažinti. Na, iš kur atsirado šitas sumažėjimas? Dėl to, kad pagerėjo situacija dviejose sritise, tai yra sanglodoje ir aplinkos saugos srityje. Norėčiau patikoti rūmams už svarbės pastabas, už pastabą, kad mm, mes norime mažinti išmokas ir dotacijas ir tai prisideda. Kodėl tai yra taip svarbu? todėl kad tai yra nuoroda, kokie kryptimi reikia eiti ir aš norėčiau pabrėžti, kad mes esam įsipareigoję ir eiti šią kryptimį. Mes matėme, kad klaidų lygis administracijoje e, vis dar yra teigiamas, labai nedidelis, 0,6 procentai, tai rodo drausmę ir mes tą drausmę išlaikysim, aš įsipareigoju. Kas yra labai svarbu? Tai reikia pastebėti ir įsiklausyti į rekomendacijas, kur galėtume veikti geriau. Tai kelia ir darbuotojų, ir valstybių narių gyventojų pasitikėjimą, kad pastangos atneša teigiamų rezultatų, tačiau dar svarbiau yra žiūrėti, ką mes dar galim padaryti geriau, ką galim padaryti daugiau. Čia norėčiau pateikti labai svarbu dalyką, atsižvelgti į pono Lenę e, pasakymą, kad prevencija yra geriau negu gydimas. Mes ir toliau bendradarbiausim su valstybėmis narėmis, siekiant anksti nustatyti tas rizikas, kurios, e, dėl kurių kyla klaidų lygis ir užkirsti toms priežastėms kelią, kad tų klaidų neatsirastų. Ir auditorumai teisingai sako, kad dar daug ką galima pagerinti šioje srityje ir vengti klaidų. Kaip tai padaryti? Na, visų pirma, toliau taikyti priemonės, kurios e, skatina e, ma, klaidų lygio mažinimą. Tai yra e, išmokos taptimas, sistemos kontrolė, e, įgyvendinamos sistemos kontroliavimas. Taip pat taikyti korekcinius veiksmus, kaip darėme ir praeitie. Korekcijos ne vien tik sugražina lėšas mokėtojams, tačiau finansinės korekcijos yra labai svarbus faktorius, kuris skatina nedaryti klaidų, kad jau neatsirastų kai naudos gavėjams yra aišku, kad bus taikomos korekcijos, jeigu bus klaidų ir šita klaidų vengimo drausmė yra daug stipresnė. 15 metais finansinės korekcijos ir susigražinimai siekia 3,8 milijardų eurų, tai reiškia 2,7 procentai šiais tais metais atliktų mokėjimų. Tai yra dideli dydžiai. Ir spalio 20 mes pateiksim komunikatą apie ES biudžeto apsaugą ir tai bus galimybė mums išsameu padiskutuoti apie šią sritį. Norėčiau pereiti prie kito faktoriaus, kuris yra e, svarbus mūsų piliečių pasitikėjimo susigražinimui. Tai yra dėmesys veiksmingumui ir veiklai. Praėjusių metų prezentacijoje auditorumai pabrėžė, kad tai yra nepaprastai svarbu svarbu laikytis taisyklių ir didžiausia dėmesį skirti veiklai, veiksmingumui. Mes su tuo sutinkame ir šitą požiūrį gyvendiname. Mes taip pat kalbėsime šią temą daugiau, kai išanalizuosim rūmo ataskaitą, tačiau norėčiau iškelti porą klausimų, porą dalykų, kur e, reikės išvelgti horizontas 2020. Tai yra pagerinti veiklos analizę, tai jau vyksta ir norėčiau e, padėkoti komisijos darbuotojams, kad jie tai atsižvelgia ir tęsi šį darbą. O antras dalykas, mes e, atsižvelgiam į sanglaudą, kur veiksmingumas, kur veikla yra labai svarbi, kai yra e, lėšų paskirstimas ir kai yra vertinam, vertinamos pasiekmes. Esu įsitikinus, kad jūs dalyvavote konferencijoje apie biudžeto įgyventinimo rezultatus. Tie, kurie dalyvavote, e, matėte, kaip rimtai mes įgyvendiname šį tikslą, tai yra biudžetą sutelkti ir fokusuoti į rezultatus. Tikiuosi, ponė Lenė, kad trečiojoje kasmetinėje konferencijoje jūs busit vienas iš kalbėtojų. Norėčiau pereiti prie paskutinio klausimo, tai yra skaidrumas ir skaitingumas. Vėlgi, norėčiau pacituoti tai, ką sakė ponas Lėnė. Paprastas, paprastos taisyklės reiškia mažiau klaidų. Jeigu norime padidinti skaidrumą ir atskaitingumą, pirmas žingsnis, kurį reikėtų žengti, žengti yra supaprastinimas. Mes um, pateikime pasiūlymą peržiūrėti e, finansų reglamentą ir mes esame visiškai įsitikinę, kad šį kartą mes negalim praleisti šitos galimybės e, paprastinant taisyklės. Aš tikiuosi, kad parlamentas, taryba ir komisija padarys tinkamą dalyką, kad e, audito rūmai galėtų galiausiai pasakyti, kad mes tikrai turim paprastesnės taisyklės ir tai reiškia, kad yra daroma mažiau klaidų. Kaip pabrėžė ponas Lenė, tai yra didžiulė mūsų darbo dalis, ypač tarpinė ataskaitoje biudžeto vykdyme. Aš manau, kad e, jeigu mes peržiūrėsim finansų reglamentą, turėsim geresnės galimybės daryti tai, ką jūs sakėte e, savo prezentacijoje. Tai yra suteikti piliečiams aišku vaizdą, ko jie netenka ir ką gauna. Dėkuoju audito rūmams, tikiuosi, kad mes bendradarbiausime ir užtikrinsime, kad jūsų rekomendacijos taps veiksmais ir mm, komisijos e, darbus valstybėmis narėmis dalimi. Dėkoju, ponė vicepirmininkė, dėkoju už jūsų aktyvų darbą šiame procese. Aš tikiuosi, kad ši tendencija e, E, sėkmingai atsispindės tarpinėje ataskaitoje. Dabar turiu suteikti žodį gerbėjimiems kolegoms. Pirmiausia, ponas Fogin, jisai pirmininkaus. Aš e, dar pabūsiu šiek tiek su jumis, nes esu šešėlinė pranešėja. Aš turėsiu klausimų, nes aš e, rengiu nuomonę apie metinę ataskaitą, o kol kas suteikiu pon, žodį ponui Celą, kuris yra pranešėjas e, ir e, renkia nuomonę apie e, auditorumų metinę ataskaitą. Dėkoju visiems, aš dabar būsiu, dalyvausiu postėje kaip šešėlinė pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir taip pat norėčiau palinkėti ir aš pats jums sėkmės, ponė Lėnė Atliekant svarbias užduotis, mes kaip kolegos jau puikiai bendradarbiavome ir galėjau konstatuoti, kad šis bendradarbiavimas tęsis, net jums užėmus šios pareigas, kaip ir su kitais audito rūmų e, kolegomis, nariais. Pone vicepirmininkė, mėly kolegos. Pateikti biudžeto vykdymo patvirtinimą tai yra finalinis ir galutinis aktas, kuris yra paprastai padaromas po to, kai atliekama išsami analizė. Todėl mūsų komitetas, kaip ir paprastai, kiekvienais metais pasitikė auditorumų atliktą išsame analizę ir mes šiuo, šiuo atveju turime milžinišką tyrimą, darbą pateiktą auditorumo ir už jį mes dėkojame auditorumo nariams. Taigi, kalbant apie mūsų priimamą sprendimą, jis remiasi pirmiausia duomenų patikimu ir įvykdytų projektų rezultatais. Mes matome, kad tendencija klaidų srityje yra tikrai teigiama, klaidų mažėja. Mes esame dėkoja auditorumams, kad, dėkoja, dėkingi auditorumams, kad jie kad jie įmasi atitinkamo e, veiksmų, kad šitas klaidų lygis būtų sumažintas. Mes e, matėme, kad 2015 metais e, buvo tikrai nemažų problemų, kurios buvo jau numatomas iš anksčiau ir jos atsispindi mūsų rezultatuose. Pirmiausia, didžiulė problema yra tai, kad kad ne, neišnaudojamas visas a, skiriamas finansavimas. Todėl a, kyla a, problemų visai finansavimo sistemai ES, nes mes matome, kad kyla vis naujų iššūkių, vis naujų problemų. Ir a, biudžetas, būtent a, biudžetą tvirtinančios institucijos į tai turi greitai reaguoti. Aš manau, kad a, su šito reikės dar šiek tiek padirbėti, kad būtent a, biudžetas galėtų būti sutvarkytas lankščiau, kad būtų galima greičiau ir tiksliau reaguoti į atitinkamus iššūkius. E, būtent per pastarąjį posėdį nagrinami e, pastarąjį biudžeto įvykdymo patvirtinimą mes atkreipim dėmesį į finansinę struktūrą, politinius prioritetus, e, Europą 2020, kitas strategijos Ir e, gali būti šiek tiek e, keista, kad e, daugiametė finansinė programa jau buvo patvirtinta prieš patvirtinant naują komisiją ir išrenkant naują, naują parlamentą. Tai komisijos pirmininkas Junkeris pateikė dešimties metų politinę programą. Tiksliau, jisai ją, galima sakyti, paveldėjo iš ankstesnių komisijų. Ir būtent reikia žiūrėti dabar į dabartinius iššūkius, pritaikyti tą ankstesnę programą. E, tai darbą nepalengvino, o tiesiog jį netgi pasunkino. Dabar kalbant apie politinės programas, dar prisidėjo ir krizės, į kurias reikėjo reaguoti, e, pradedant nuo pabėgėlių, migrantų krizės, e, teroro pavojaus, finansinio nestabilumo, valstybių narių problemų, pirmiausia, Graikijos e, sienos apsaugos už, užtikrinimo, siekiant apsaugoti nuo išorės veiksnių ir sankcijų Rusijai. Ir e, panas Junkeris e, būtent pateikė tokį planą, kuris buvo pagristas dešimčia, dešimčia pagrindinių punktų. Ir mes turime su tuo planu dabar naviguoti per tos sudėtingus laikus. Taigi, Mes pirmiausia 2015 metais remtis senąją tvarką, remdami ūkininkus, tai mokslinio tyrimo institucijas pagal 7 mokslinio tyrimo e, programą. Ir tos e, programos taip pat buvo numatytos ir naujajam biudžetiniam laikotarpiai. E, na, apie 10 procentų to skiriamo finansavimo, e, tai yra 446 milijardai eurų, dar buvo neišmokėta ir nepanaudota. O, o e, e, valstybės narės netgi buvo nenumačiusios, kur bus skiriamas tas e, finansavimas. Tai būtent, e, nors mes jau buvome jau peržengę antruosius paramos teikimo metus, taigi iki 2020 metų numatytoje programoje. Taigi 2020 e, metais mes turime geriau pasiruošti, kaip jau buvo nustatyta anksčiau. E, sąjungos politikoje e, taip pat turėjo būti numatytos atitinkamos palengvinimo procedūros, nes ilgas finansavimo procesas trukdo pasiekti tinkamą rezultatą per pirmiausia pabėgėlių krizės sprendimo sektoriuje. Tai būtent čia yra e, kalba apie 2017 metų biudžetą. Atsižvelgiant į faktą, kad 2015 e, e, metų biudžeto patvirtinimas yra pagristas seno, senaja programa, tai, sakykime, tos klaid, tie klaidų lygiai jie yra paveldėti dar iš ankstesnių metų. Tai žemės ūkija tų klaidų padaryta mažai, tačiau jau kitais metais susidursime su naujais iššūkiais, pirmiausia, dėl žaliosios ekonomikos skatinimo ir dėl a, naujų a, krypčių a, pasirinkimo skatinimo žemės ūkyje, nes tai, su to susidurs pirmiausia finansavimo sistema skirta ūkininkams. Todėl klaidų lygis gali būti didelis, todėl mes esame priversti remtis valstybių narių pagalbą, skatinti jas atkreipti dėmesį į klaidų prevenciją. Todėl su paramos gavėjais, su valstybės narėmis turėtų būti intensyviau bendradarbiaujama, kad jos galėtų tikslingai ir pagal taisyklės panaudoti skiriamas lėšas. Mūsų biudžetas yra ne tik tai pernelyg mažas, jis yra taip pat labai susiskaldęs. Tai būtent e, panas Junkeris bent jau numatyta, kad EFSI, e, Europos investicijų fondas, e, yra skir, turi, turi būti skirtis atitinkamis finansavimams, būtent atitinkamose srityse. O šį fondą mes galima tik tai ribotai kontroliuoti. Biudžeto kontrolės uh, komitetas kaip tik tai pareikalavo dabar e, šio, e, šio fondo ataskaitos e, apie pasiektus rezultatus. Nes būtent šis fondas, jisai yra aprūpintas atitinkamų finansavimų, tai 11 milijardų eurų, kur yra skirti darbo vietų kūrimui, bet mes jo negalim tinkamai kontroliuoti. Todėl Todėl a, e, tikrai pagėdautina, kad būtų teigiama daugiau duomenų apie šį fondą. A, e, taip pat turėtų, turėtų būti a, e, tikrinimas, tikrinamas, tikrinama šio fondo veikla. Ir čia norėčiau padėkoti apie jūsų rekomendacijų dėl finansinių priemonių. Dėkuoju ponui Celeriui. Aš siūlyčiau atsakyti ponui Lėnė, sureaguoti ir paskui pasisakys mm, komiteto nariai ir galės užduoti savo klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju kolegai Celeriui už jo pastabas. Pirmiausia, galiu patvirtinti, kad 3,8 procento tai yra mažesnė riba, žemiau tos 4 procentų ribos, tai yra tikrai teigiamas, teigiama tendencija, tačiau aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad pagal tai, kaip yra e, apskaičiuojama tas, apskaičiuojamas tas klaidų lygis, e, yra taikomi skirtingi matematiniai metodai, gali būti, e, kurie, kurių sviravimas gali, e, kurie gali sviruoti vienos, du, vien, vienu dviem procentais. E, Todėl mes galime e, maždaug, mes tarsi atsidurėme toje pačioje maržoje tarp 3,8 ir 4,4, taigi nelabai galime sakyti, jog e, viskas yra puiku. Tačiau iš tiesų tendencija yra gerėjanti pastaraisiais metais. E, dėl jūsų komentarų aš galėčiau galbūt papildyti. Mes taip pat skeptiškai vertiname tai, kad vis dar dažniau e, naudoja, e, e, įgyvendinamos programos, jos užsitęsia daug metų ir mokėjimai taip pat vis tęsiasi ir tęsiasi N plus 2, N plus 3, N plus X, ta, ta problematika prisideda prie skaidrumo mažėjimo, tačiau aišku, tai yra susiję ir su tam tikrais politiniais imperatyvais ir pastarosiomis politinėmis tendencijomis. Tas pats pasakytina apie naujosius finansavimo instrumentus, e, mišrios finansavimo sistemos, paraleliniai biudžetai ir taip toliau. E, čia reik, e, miniu irgi taip pat tą EFSI mechanizmą. Žinoma, kita vertus reikia neužmiršti ir mūsų pagrindinių tikslų. Tai yra tikslo e, viską konsoliduoti ir e, biudžeto kontrolės e, ir biudžeto komitetai pateikė dokumentą, kurie, kur, kuriame buvo uh, gerai atskleid, atskleid, atskleista, visas, atskleista visa e, įvairių fondų e, finansavimo schema, visas mechanizmas, e, gana ironiškai pavadintas galaktika. Iš tiesų viskas yra labai neskaidru ir dabar reikia stengtis, kiek manoma, viską labiau paprastinti. Uh, Aš manau, kad finansinio regulamento pakeitimo, pagerinimo pasiūlymas galėtų būti žingsnis į tą teisingą linkmę. Dėl EFSI norėčiau e, paprašyti kolegos Lazaro pasisakyti trumpai apie tai, kas vyksta rūmuose, audito rūmuose. Jis ne tik tai yra pagrindinis metinės ataskaitos pranešėjas pas mus, bet, ji, bet ir penktojoje kolegijoje rengia e, mūsų nuomonę apie EFSI, dėl to norėčiau suteikti kolegai žodį šio klausimu. My... Dėkuoju. E, mano e, komitetas, penktasis komitetas, tai mes manome, kad EFSI yra vienas iš komponentų mūsų darbe. Mes planuojame paruošti tris produktus per ateinančias savaitės ir mm, spalio pabaigoje rūmai pateiks nuomonę apie siūlomą reglamentą dėl EFSI išplėtimo, kad e, būtų galima dalyvauti diskusijose Analizuojant šitą reglamentą, taip pat parengsim nuomonę apie komisijos vertinimą, kuris pagal atitinkančias taisyklės turėtų būti paruoštas iki sausio pradžios ir taip pat planuojame atlikti veikimo auditą ir parengti specialiai ataskaitą apie EFSI. Dėkoju. Okay, thank you for those, uh, con... Dėkuoju už pastabas. Kaip sakiau, leisiu pasistatyti po tris kalbėtojus ir pirmiausia ponė Glabieva, kadangi netrukus turės išeiti, paskui ponė Stravana ir ponė Prinskiai. Labai ačiū, ačiū kolega. Dėkuoju auditorumams už jų darbą, rengiant 15 metų ataskaitą. Tikrai buvo labai įdomu skaityti šitą ataskaitą ir lyginti su praėjusiu metu ataskaitą. Taigi įdomu žiūrėti, kokie yra pokyčiai, kokios yra tendencijos. Tikrai buvo labai įdomu. Norėčiau užklausti. Praėjusiais metais auditorumai pateikė bandomąjį testą, siekiant tiks, nustatyti tikslus tarp Europo 2020 strateginių tikslų ir ES e biudžeto paramą. Taip pat buvo paminėta, kad šitie e, bandymai, šitas testas tęsis. Taigi, ką jūs e, išbandėte, kaip jūs patikrinote e, tą veiklą 15 metams ir kokios yra rezultatai, kokios yra pastabos ir rekomendacijos, jeigu turėtumėte konkrečių esminių politinių rekomendacijų. Ir dar vienas klausimas, ponai, poniai vicepirmininkė Georgijevai, jūs, mes jūs sakėme, daug kalbėjome apie jūsų darbą per vienerius metus, jūs tikrai e, išvystėte savo koncepcija, kad rezultatai yra sutelkiami į biudžeto gyvendinimą ir ko jūs tikitės iš kito e, šių metų biudžeto gyvendinimo ir kaip jūs vertinate auditorumai metinę ataskaitą už 15 metus ir ar tai taikoma e, naujame, pritaikyti naują požiūrį ir ar e, tai e, prisideda prie jūsų požiūrio ir rezultatus fokusuoto požiūrio ir toliau, ką komisija darys, kad dar sumažintų komisijos klaidų lygį ir, ir tarpininkų klaidų lygį. Supaprastinimas yra tinkamas būdas. Tai tiek, dėkoju. Uh, dėkoju, ponė Savama. You, Dėkoju pirmininkė. Pone pirmininkė, pirmiausia, noriu pasveikinti jūs išrinktus į naują postą ir dėkoju, kad jūs esate su mumis. Norėčiau padėkoti už aiškumą, jūsų prezentacijos aiškumą. Manau, kad tikrai buvo atgaiva klausantis jos ir tai čia aš tikiuosi, kad negirdžiu to, ką noriu girdėti, bet aš tikrai suprantu, kad tas atvirumas, jūsų atvirumas apie kai kurias dalykus, ypač apie klaidas ir kaip jas taisyti valstybėse narėse. Mano dėmesys visą laiką buvo sutelktas ir toliau bus sutelktas į du dalykus. Tai yra rentabilumas ir informacija apie konkrečią specifinį šalį arba tas geografinis išvalgumas, jeigu norim naudoti šitą terminą. Norėčiau užduoti vieną konkretų klausimą. Prezentacijoje jūs sakėte, kad reikia realių paskatų, kad būtų pasiektas tas rentabilumas, tai yra vertė už pinigus. Na, galbūt jūs galėtumėte išsameu e, išplėtoti šitą mintį ir pateikti porą pavyzdžių, ką jūs turite menį. Ir galiausiai e, visiškai sutinku su jumis, kai jūs teigiate, kad reikia daryti pakeitimus, nes laikrodis tiks ir reikia tai daryti dabar. Tai darykime kartu. Uh, Ačiū, ponas Prinski. Thank you, Chair, and, uh... Dėkuoju pirmininkė ir ponė e, Linė, e, aš kartu su kitais norėčiau padėkoti Jums ir palinkėti sėkmės Jūsų naujame poste. Uh, ir jūsų sėkmė padės pagerinti mūsų bendras pastangas, kaip sakėte, atsakant į piliečių klausimas, kaip, kaip išleidžiami jų pinigai. Aš norėčiau, na, dar kalbėti apie tai, kaip kokie jūs bendra e, susirūpinimą iškėlėte, tai yra piliečių pasitikėjimas. Ir šiuo požiūriu yra trys dalykai, kuriuos trumpai norėčiau paliesti. Vienas yra, tai yra e, dėmesys klaidų lygiui. Ar jūs manote, kad piliečiai supranta, kas yra klaidų lygis? Čia, šiame komitete, mes na, įsitraukėme į amžinas diskusijas. Ir mano pozicija buvo visuomet tokia. E, šis išskirtinis dėmesys klaidų lygiui ir kalbas apie sukčiavimo atvejus. Na ir tai ir, ir be to tas susirūpinimas ir, ir nuogastavimai, manau, irgi yra susijęs su to, kad prarandam pasitikėjimą, nes tuomet nebe, nebėra bendro vaizdo. Ir jeigu yra klaidų lygis 4 procentai, tai 96 procentai yra neklaidinga. Ir na, kai kurie priečiai yra tikrai analitiški, bet jie supranta, kaip yra išleidžiami jų pinigai, bet e, ir supranta tą bendrą vaizdą, kaip yra. Bet e, klausimas, ar jūs nemanytumėte, kad reikėtų dar iškelti kitą klausimą, pridėtinę vertę, tai būtų pirmas svarbiausias dalykas ir manau, kad piliečiams būtų įdomu, kokia yra pridėtinė vertė e, mūsų pasiekimų pridėtinė vertė, nes mes kalbam apie pridėtinę vertę. Ir aš sutinku, e, kaip jūs sakėte, kad pirmoji problema tai reikia parengti tinkamą ataskaitų teikimo sistemą. Mes galim e, analizuoti kiekvieną šalį atskirai, bet e, jeigu šalis pateikia labai skirtingas ataskaitas, jeigu, pavyzdžiui, didelė šalis teikia mažai ataskaitų, tai pavyzdžiui, tos naujesnės šalis, irgi labai e, e, jaudinamės, kad mes netinkamai leidžiam pinigus, tai mes teikiam ataskaitas už kiekvieną e, mažiausią klaidą. Taigi šiuo požiūriu jūs sakėte, kad labai svarbu yra prognozuoti pinigų srautus ir taip pat biudžeto vykdymą tai turėtų būti labiau suprantamas dalykas. Nes, kaip sakėte, tai galbūt kaip galaktika ir atsiranda naujos žvaigždės šitoj galaktikoje, tai yra patikos fondai ir įvairios priemonės. Tai galbūt atsiras ir juodųjų stričių, juodųjų skilių, atsiprašau, šitoj galaktikoje. Tai yra toks, tokia užduotis e, turėti bendrą vaizdą, kaip vykdomas biudžetas ir um, norime kliautis audito rūmais labai um, analitinėmis ataskaitomis. O trečias dalykas tai yra finansinės priemonės, kaip sakė ir ponas Celler. Um, FC e, vykdymas, na, yra tarpinės ataskaitos, vidurio laikotarpio ataskaitos, tai gali būti pažanga ir būtent e, reikalingos tam tos vidurio laikotarpio ataskaitos. Galiausiai reikia matyti, kokios yra priemonės, kaip galima veikti ir daryti tai, ko reikalauja e, sutartis, tai yra keturios laisvės, socialinė ekonomika, ekonominė ir socialinė sanklauda. Ir jūsų prezentacijos pabaigoje jūs sakėte, turit klausimų, tai aišku yra daug daugiau negu vienas klausimas. Ačiū. Ačiū ponui Prinskijui, ponė Leinė, gal jūs norėtumėte atsakyti tos tris klausimus. Dėkoju. Manau, kad pono, ponios Eleravos E, klausimas bus, jį bus atsakyta mano kolegos, ypač dėl horizontas 2020 ir testavimo. Aš norėčiau stelkti į kitus klausimus. Ponas Sar... Sarvama kalbėjo apie geografinius aspektus ir tam tikras paskatas, kurias būtų galima e, kurti kad e, būtų galima įgyvendinti tą e, pinigų panaudojimo efektyvumo idėją. Pastaraisiais porą metų jau buvo padaryta pradžia, to prašė ir pats parlamentas e, parengęs atitinkamą pranešimą 2014 metais, daugiau susitelkti į specifinius geografinius regionus ar e, valstybės narės. Tačiau ko mes negalėjome padaryti ir tą reikia pabrėžti, tai yra e, nustatyti e, specifinių e, valstybėms narėms skirtų klaidų e, lygių. E, kadangi e, e, imtis buvo nepakankamos, jų skaičius, jų kiekis buvo nepakankamas, mes neturėjome pakankamai informacijos. Ir galbūt būtų galima pateikti savo e, e, e, viešai informaciją, kurią mes turime, kuri galbūt nėra labai tiksli ir išsami, tačiau jinai būtų daugiau mažiau orientacinio pobūdžio. Būtent tą mes ir darome nuo 2014 metų. Tačiau tai yra sėtina ir su tuo, ką sakė ponas Pirinski. Tai yra kalba, kalbant apie klaidų mm, e, lygio, lygio e, nustatymų ateitį. Žvelgiant į tai, ko mes pasiekėme per pastarosius e, du dešimtmečius taikydami turimus metodus, galima sakyti, kad istorija tikrai buvo sėkminga. Mm, Dešimto dešimtmečio pabaigoje neegzistavo vidiniai kontrolės mechanizmai komisijoje Ir nes, neskelbėme klaidų lygio skaičių, tačiau ir, ir tos informacijos, statistikos, tačiau mm, tai, to, tas klaidų lygis ir nebuvo toks žymus, ženklus. Tačiau tai stipriai pasikeitė, dabar situacija pagerėjusi stipriai, komisija, galiu pabrėžti, e, turi gerai veikiančias e, vidaus kontrolės sistemas, tačiau mes dar toli gražu nesame pasiekę savo tikslo, galutinio tikslo, tačiau uh, trumpuoju vidutiniu laikotarpiu mes padarėme nemažos pažangos. Tačiau, kadangi pastaraisiais metais turėjome stebėti, kad nepasikeistų esminiai dalykai ir matavimo metodai, atspindintis tam tikrą tikslumą, preciziškumą, ir toliau egzistuotų, mes viduje vis dar diskutuojame apie tai, kaip reikėtų atnaujinti tą ataskaitų teikimo e, metodiką. Uh, Ir e, prieš maždaug savaitę mes padarėme tam tikras išvadas, tačiau tai buvo daugiau mažiau įvairių idėjų dalinimasis tam tikromis idėjomis, kurios, kuris dar nėra visiškai iškristalizuotas ir net, neatsispindi jokiame konkrečiame dokumente, kurį pateikus, e, jį reikės, aišku, aptarti ir su visomis suinteresuotomis šalimis. Ir apie tai aš jums būtinai paskelbsiu, informuosiu. Tik tuomet mes pamatysime, kokios reformos yra įmanomos, kurios ne, e, kurios, kurias gali, pajėgs suinteresuotos šalis įgyvendinti. Mes suprantame jūsų iškeltas problemas, mes jas taip pat e, e, suvokiame ir žinome, kad reikia toliau plėtoti šią priemonę. Ta ir darysime. Manau, artimiausiais metais bus pokyčių, tačiau kaip konkrečiai jie atrodys, dar yra pernelyg anksti kalbėti. Jūs taip pat minėjote e, skaidrumo klausimą įvairių biudžetinių struktūrų, paralelinių struktūrų ir pinigų srautų e, problematiką. Mes e, ją taip pat suvokiame, tačiau negalime jos išspręsti. Mes žinome, kad politiškai tai yra sudėtinga išspręsti, nes biudžetai per septynerius metus yra nustatomi konkrečiai, jie yra gana gana stabilus ir, ir sustabarėję ir yra, aišku, per tuos septynerius metus metams bėgant keičiasi politinės aplinkybės. Ir kažkokias korekcijas reikia daryti, tačiau nereikėtų užmiršti pagrindinio tikslo, e, kur link einama naudojant tą biudžetą e, reikia užtikrinti e, skaidrumą tam, ir naudojant tą biudžetą, taikant jį prie besikeičiančių aplinkybių, yra, iškyla tam tikros skaidrumo rizikos. Tačiau, kaip jau sakiau, reikia neužmiršti to, e, e, neišleisti iš e, akių to tikslo kuris yra svarbus. Dėl papildomos vertės, pridėtinės vertės aspekto stiprinimo, aš galiu pasakyti, kad prieš keletą metų auditorumai jau pradėjo kreipti dėmesį į šį aspektą. Mes neturėtume visuomet kalbėti vien tik apie atitikti, mes turime kalbėti ir apie rezultatus Ir, ir, gal, ir mat, žiūrėti, ar e, galiausiai pasiekiamas tas rezultatas, kurio siekta ir ar, tas, ar įgyvendinant tai, kokios buvo intencijos, tuos planus įgyvendinant iš tiesų buvo pasiekti tie tikslai. Ir reikia pasakyti, kad į tai ypač jau kreipiame dėmesį ir e, kuriame ir atitinkamus matavimo metodus. Manau, kad tai galės būti priemonė, kurią galėsime sustiprinti pridėtinės vertės e, matmenį. Jeigu galėsime konstatuoti, taikydami tas metodikas, kad e, iš tiesų nebuvo pasiekta tinkamai tas rezultatas ar nepakankamas rezultatas, tuomet stengsime jį pasiekti, taikydami vieną ar kitą metodą, vieną ar kitą priemonę. Aš manau, kad e, e, ir toliau bus pasvarstymų apie šį aspektą ir reikia taip pat turėti omenyje, kad ir kitos institucijos turėtų apie tai daugiau diskutuoti ir kalbėti. Ir komisija, pavyzdžiui, kuri taip pat savo viduje turėtų uh, savo kontrolės mechanizmus stiprinti ir orientuoti juos į pridėtinės vertės aspektą. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegai, kad jis atsakytų į kitą klausimą, kurį kolega pateikė. Ačiū. Mes veiklos rezultatus paprastai vertiname ataskaitomis ir kelius metus mes e, jau metinė ataskaitoje atspindėme tuos rezultatus e, trečiame skyriuje, čia kalbant apie ES biudžetą, mes kalbame apie e, didžiausias ES veiklas. Praėjusius metais tai buvo Europa 2020, dabar yra tai yra Horizontas 2020. O kalbant apie Horizontą 2020, mes nustatėme, kad komisija uh, turi ribotas galimybės teikti ataskaitas ir stebėti pažangą vykdant šią programą. Kodėl taip yra? Todėl, kad trūksta aiškumo, trūksta sąryšio tarp 20 politinių tikslų ir tarp Europą 2020 ir Horizontas 2020. Per pastarus metus, per bandomosius projektus mes atliekame atitinkamus vertinimo darbus. Tai, tai būtent a, tikriname pačias, a, pačias finansavimas, a, klaidų lygius, a, pirmiausia, sanglas politikoje ir žemės ūkio politikos rytyje. Kalbant apie rezultatus, tai a, mes skreipiame vis didesnį dėmesį į veiklos rezultatus. A, todėl aš a, norėčiau atsiliepti į pono Pirinskio rūpestį, kuris nurodė. kad geografinių požiūrių kiekvienos valstybės narės susidurs su nepalankia situacija. Aš pasakyčiau ne. A, geografinis pasiskirstimas a, nebus pagrindinis kriterijus. A, atliekant stebėseną, e, būtent vertinant klaidų lygius. Mes e, e, šiuo atveju žiūrime, kokio geografinių požiūrį mes takysime vertinimą ir kita vertus mes nagrinėsime atitinkamas galimybės. Čia diskutuosime apie tai su jumis įvertinti pačią veiklą. Susijusia, žinoma, ir su geografiniu pasiskirstimu. Kitas dalykas tai yra šitie rezultatų vertinimai, tai vadinti ataskaitos apie pasiektus rezultatus. Jos, jos yra teikiamos, tačiau mums nėra lengva įvertinti tos rezultatus. Mes negalime atlikti tokį įvertinimą prieš pateikiant e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Tačiau mes teikėme trumpą informaciją apie šiuo metu pasiektus rezultatus ir tie rezultatai nėra labai geri. Tai būtent čia kalbu apie septintąją pagrindų programą. Tai Baigiant norėčiau pasakyti, kad mes iš tikrųjų į šios klausimus kreipiame dėmesį. Ir per artimiausius metus mes iš tiesų didesnį dėmesį kreipsime į rezultatus. Prieš išeinant ponai Labajovai, galbūt ponia Georgieva galėtų atsakyti į išduotus klausimus. Ačiū. Aš norėčiau sugrįžti prie kitų klausimų at, jūs norėčiau sakyti prieš išvyktant panit labai jovai. Dabar 2015 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Iš esmės turėtų būti siekiama e, konkrečiau perkelti politinius tikslus į realybę, taip pat į realius pasiekimus ir aiškiau nustatyti biudžeto prioritetus. Antras dalykas konkrečiau, tai turėtų būti apibriežti tie dešimt e, Junkerio prioritetų ir e, horizontas 2020 prioritetai. Tai buvo praėjusiais metais ir šis darbas tęsiamas ir šiais metais. Trečias dalykas. Tai, tai būtent nu, turi būti nuolat naudojami nuoseklus rezultato vertinimo metodai. Tai būtent aiški terminologija, taikymas, uh, atitinkamų rodiklių. Tai turi atspindėti visose mūsų dokumentuose. Ir ketvirtas dalykas, tai labai pats svarbiausias, toliau mes e, gerinsime ataskaitų tiekimą ir kokybę būtent tų ataskaitų teikimo. Dabar mes padarėme labai svarbų žingsnį, e, pateikdami integruotą e, finansų ataskaitų paketą. Tai, ataskaitos, kurios buvo dabar atskiros, dabar yra sudėtos į vieną paketą. Ir dabar atsakoma į, į sutinkus klausimus, kur yra biudžeto lėšos nukreipiamas, kaip žmonės gauna naudos iš jų ir kaip mes galime išvengti klaidų. Šiais metais aš taip pat norėčiau tęsti šį žingsnį, Tai būtent, kad jisai būtų įtvirtintas šis žingsnis, kad žmonės pati e, suprastų ir pajustų, kad mes teikiame e, jiems informaciją e, lengvo, gerai suprantamų pavydalų, o siekiant sumažinti klaidas, tai, tai kągi mes padaryti. Taip, aš norėčiau pabrėžti pirmiausia paprastinimą. Mes turime pasimokyti iš Tai būtent e, mes, mes turime pereiti prie atitinkamų atraštinių dalių arba e, tikslinių asignavimų e, vertinimo, tai mes turime užtikrinti, kad žmonės turėtų turėti galimybę veikti, turėtume, turėtume turėti galimybę kontroliuoti savo sistemą ir jeigu kažkas vyksta blogai, tai būtent atlikti koregavimus ir sugražinti tas netinkamai panaudotas lėšas į biudžetą. Taigi tokie dalykai, kurių mes sieksime. Ir žinoma, jeigu aš galiu pasakyti, tai kai mes per, per dviejus metus mes tęsime tą patį, tą patį procesą, tai būtent mes bendradarbiavame per starosius dviejus metus su auditorumais. Ir ponas e, Lazaro E, iš esmės e, galbūt galėtume sutarti, kad ne tik tai atsitiktiniu būdu atsakym, atsakoma, sakykime, į mūsų užklausą, bet ir visą, visus metus. Dabar, pana Dėjomis, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu palinkėti ponui Ilėniai visako geriausio jo naujajame poste. Parlamentas, aišku, labai dėkingas už audito rūmo ataskaitą. Tai yra puikus pagrindas mūsų darbui. Net kiekvienais metais metinė ataskaita iššaukia tą pačią reakciją. Tai yra, mes vėl kalbame apie klaidų lygį ir susidaro įspūdis, kad komisija uh, iš principo gerai tvarko tas problemas, tačiau daugiausia sunkumų kyla su koordinavimo e, tarp įvairių valstybių narių e, administracinių veiksmų. Žinoma, tai negali toliau tęstis. Yra tam tikros tendencijos Ir e, dažnai sakoma, kad susidaro klaidingas įspūdis iš piliečių pusės, jeigu mes pernelyg susikoncentruojame į klaidas ir jų pasitikėjimas ES menksta dar labiau. Žaldamas į savo paties šalį, Niderlandus, e, turiu konstatuoti, kad vyriausybės išlaidos ten taip pat labai tiksliai kontroliuojamos piliečių, žurnalistų, akilai stebiamos. Tai yra puiku, visi turi žinoti, kaip valstybė leidžia pinigus, ar teisingai jos leidžia. Todėl galima būtų pamastyti apie kitą metodiką. Tačiau Tyrintieji žurnalistai visuomet stengsis analizuoti, detaliai išanalizuoti atskirus projektus ir atskleisti kažkokią tai, kažkokius sukčiavimo atvejus ar klaidas, Žinoma, mes turime suvokti, tas, kad tos klaidos egzistuoja, tačiau reikia jas kiek įmanoma labiau minimizuoti. Tai turėtų būti bendras mūsų tikslas. Ir čia mes turime žvelgti į valstybės narės. Europos parlamentas turi sukurti dialogą su e, nuolatinėmis valstybių narių atstovybėmis ir ambasadomis Briuselyje, tačiau iki šiol tai nebuvo įmanoma. Tai yra ne, ne dėl parlamento kalties, o dėl pačių ambasadorių. Um, požiūrio, kad tai neįeina į mūsų kompetencijų ribas. Todėl toks bendradarbiavimas su ambasadomis ir dialogas nėra iš principo įmanomas. Čia parlamente mes kalbame apie institucinius pokyčius ir esame atsakingi už biudžeto patvirtinimą, esame biudžeto e, formuojanti institucija ir dėl to valstybės narės negali atsukti mums nugaros. Jos turi taip pat būti suinteresuotos padėties gerinimo ir jeigu reikės keisti sutartis, tuomet tą ir reikės daryti. Kitas dalykas pati komisija, galbūt šiek tiek su tai, čia reikėtų pagal, paminėti ir auditorumus, ir tai, ką pasakė ponia Georgieva, tai yra teisinga, kad reikia paprastinti taisyklės, kalbėti daugiau apie um, teisės išmokas ir tų schemų naudojimą negu apie kompensavimo schemas, tačiau uh, naujos priemonės reiškia ir naujus iššūkius, apie tai taip pat buvo kalbėta. Finansavimas per EIB paskolas, pavyzdžius, taip, pavyzdžiui, taip pat dažnai neįeina į parlamento kontrolės e, apripti. Problema yra ta, kad audito rūmų ataskaita rodo, jog e, tokio pat pobūdžio e, e, klaidos nuolat kartojasi valstybėse narėse. Tai yra žemės ūkio sritis arba žemės ūkio regionai, zonos, kurios nenaudojamos kaip žemės ūkio teritorijos ir panašiai. Tai yra neprimtina. Vakar prisimenu vakarykštę diskusiją su įvairiais generaliniais direktoratais ir buvo kalbama apie lėšas vidaus e, reikalų ir teisės, teisingumo srityse ir apie tai, kad šios, šių sričių e, tarnautojai nėra įpratę gauti pinigų iš ES. Taip pat dar turime auditorumo e, specialią ataskaitą, kuri rodo, jog mm, Pavyzdžiui, nacionalinė policija naudojosi e, mm, sienų apsaugos priemonėmis, e, nors visiškai neturėjo tam jokios teisės, nes nebuvo susijusi su šias rytimi. Ir tai yra sukčiavimas. Mes norime, kad ir komisija, ir parlamentas, ir, pats audito, ir patys audito rūmai daug į, griežčiau analizuotų tokius atvejus negu iki šiol, kad to paties pobūdžio klaidos nesikartotų. Olafą reikėtų čia taip pat įjungti Tačiau jeigu tie netitikimai ir klaidos e, e, vėl kartojasi reguliariai, sistematiškai, tuomet e, kyla abejonių dėl to, ar teisingai taisyklės taiko valstybės narės. Dabar taisyklės yra iškesnės. Mes to pasiekėme Briuselėje, tai yra įtvirtinta naujoje direktyvoje. Todėl nesuprantu, kad vis dar egzistuoja tokios reikšmingos ir pasikartojančios klaidos. Ir pabaigoje norėčiau išreikšti savo nuostabą dėl e, to, kad aš esu e, biudžeto patvirtinimo pranešėjas šiais metais ir mes e, konstatuojame, kad taisyklių e, įvykdymas, tai yra taisyklės, kurias vykdo suinteresuotosios šalis, jos turėtų būti tikrinamos, ar tai yra tų taisyklių vykdymas turėtų būti įdėmiau patikrintas. Net ir šiam komitetui kartais yra sudėtinga viską sukontroliuoti labai detaliai. Noriu užduoti klausimą auditorumo pirmininkui. Ar koks yra jūsų įsivaizdavimas apie šią mūsų užduotį? Dėkoju. First of all, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti poną Lėnį, mūsų buvusi kolega, parlamento buvusi narė, su šiomis labai svarbiomis pareigomis, kurios yra esminės mūsų sėkmingam darbui užtikrinti. Ponas Celeris ir ponas Pirinski e, padarė išvadą, su kuria aš sutinku dėl to aš kalbėsiu trumpai. Tai yra e, pripažintų klaidų lygis 2015 metais yra 3,8 procento. O tai yra e, pagerėjimas, tačiau vis dar e, tai vis tiek dar viršyje tą 2 procentų reikšmingumo ribą kalbant apie pinigų srautų prognozes iš komisijos pusės, kaip kalbėjo panas Lėnė, artimiausius septynerius dešimtį metų yra e, labai svarbus dalykas ir tą informaciją mes taip pat e, e, perskaitėme ir jūsų ataskaitoje. Taigi vertinant tas prognozes, tos prognozijas padės ateityje geriau numatyti e, mokėjimų e, poreikius, tačiau komisija kol kas to nėra e, padariusi ir dar to nedaro. Ponas Saus, ačiū ponė pirmininkė. Gerbėmiai kolegos, savo frakcijos vardu norėčiau taip pat palinkėti viso ko geriausio ponui Lėnė einančias pareigas. Ir Norėčiau padėkoti 28 jūsų darbuotojams, kurie prisidėjo prie šio dokumento, kurį jūs pateikėte mums šiandieną. Tai yra geras, gera pradžia. Mes matome, kad dokumentas pasikeitė lyginant su kitomis ataskaitomis praeitįje. Ir norėčiau pasiūsti signalą eurokritikams ir euroskeptikams, tokie žmonės, kurie, kurie priklauso UKIP, Front National ar Niderlandų atitinkamai partijai, AFD Vokietijoje. Matome, jog jų atstovų čia nėra, jie daug ką praleidžia, jie galėtų daug ko pasimokyti iš to, ką mes čia kalbame. Tačiau jų čia šiandien nėra, tačiau rytoj jie labai kritiškai e, kalbės apie ES spaudoje ir žiniasklaidoje. Tačiau sažiningai turiu pripažinti, kad e, e, klaidų lygis e, nėra susijęs automatiškai su kažkokiais sukčiavimo atvejais. Reikia to neužmiršti. Audito rūmai sako, jog uh, vertinę 1200 atvejų, nustatė labai saliginai nedidelę dalį sukčiavimo atvejų ir juos perdavė tirti Olafui. 3,8 procento tai yra mažiausias lygis nuo 2010 metų. Tai yra pirmasis biudžetas, ponė Georgieva, kuris buvo patvirtintas e, vadovaujant Junkeriui e, savo e, komisijai. Ir mes matome, kad kaimo plėtros ir žuvininkystės sritise turime gana aukštą klaidų lygį, tai yra 5,3 procentai, 2 procentai buvo nustatyti žemės ūkio srityje, net 15 procentų energetikos transporto srityse be korekcinių priemonių, kurie, kurias atlik, atlieka komisija ir valstybės narės, tos, tas klaidų lygis būtų dar didesnis. Tai mums tai, ponė Celerį, yra tikrai svarbus signalas. Manau, kad mes turėtume šiam aspektui ypatingą dėmesį skirti. Ir taip pat pasiaiškinti, kaip galėtumėme labiau įpareigoti komisiją ir valstybės narės atlikti savo darbą. Džiaugiuosi, kad šiais metais audito rūmų ataskaitoje atsispindi šie dalykai. Aš jį greitai perskaičiau, tačiau man susidaro įspūdis, kad atvej, skaičius tų atvejų, kur, kuriuos, kuriais yra konkrečiai įvardyjamos valstybės narės e, padariusios kažkokias tai klaidas. Manau, kad man susidarė įspūdis, kad audito rūmai tam daugiau, e, į tai daugiau dėmesio atkreipia. E, pavyzdžiui, galiu čia paminėti ir Vengriją, kuri atsidūrusi Europos, Sąjungo, e, Europos Sąjungos e, akiratyje. Vengrija gavo la pačią didžiausią paramos dalį iš ES biudžeto, kuris siekia 25 milijonus eurų. Ir šioje šalyje e, taip pat buvo ir atitinkamai gana aukštas klaidų lygis. 6,9 e, e, punkte yra kalbama apie tokį atvejį, kuomet buvo suteikti, atlikti mokėjimai paramos gavėjui, kuris neturėjo teisės gauti tų, tų lėšų. Aš džiaugiuosi, kad čia yra minimi tokie pavyzdžiai. Abiem atvejais audito rūmai sako, jog tai tokie, tokių dalykų vyksta ir Italijoje, ir Vokietijoje. Pone Celerį, manau, kad konkretus e, kaltininkų įvardėjimas yra naudingas dalykas, kad primintumėme valstybėms narėms jų atsakomybę. Tai yra būtina, kadangi kaip pagrindinis e, teisės aktų kuriejas mes ir taip pat mūsų vartotojų atstovas Europos parlamentas privalo tą daryti mes e, turime turėti galimybę paaiškinti savo rinkėjams, kad e, valstybėse narėse, kurios e, daro klaidas ir didelės klaidas, žiniasklaida taip pat atkreiptų dėmesį, kad, kad tos klaidos galiausiai būtų nebekartojamos. Žinoma, Reikėtų neužmiršti ir tos pridėtinės vertės nuostatos ir džiaugiuosi, kad audito rūmai taip pat vis daugiau dėmesio skiria šiam matmeniui. Ponas Lėnė ir jo kolega apie tai jau kalbėjo. Ir mes matome, jog valstybės narės ir čia daro daug klaidų. 239 puslapyje šioje ataskaitoje ir vėl minima Vengrija, kuri modernizuoja savo žemės ūkio e, įvairias struktūras ir e, gruodžio 16 dieną Vengrija vėl gavo nemažą e, dalį lėšų iš ES biudžeto ir vėlgi buvo e, kilę įtarimų dėl tų lėšų tinkamo panaudojimo. Labai dažnai Vengrija įsivelia į tam tikrus e, nelabai švarius žaidimus, finansavimo schemas. Um, Ir reikia pasakyti, kad būtent ši šalis ne visuomet laikosi tinkamai nustatytų taisyklių. Ir pabaigoje noriu šiek tiek pakalbėti apie skaidrumą ir finansinės priemonės. Ponas e, Lėnė e, apie tai taip pat labai aiškiai kalbėjo. Čia taip pat žvelgiu ir į ponę Georgijevą. Tos finansinės priemonės vis dažniau naudojamos, jos yra finansuojamos iš e, ES biudžeto ir vis dėlto audito rūmai nepak, jas nepakankamai detaliai ir įdėmiai audituoja. Manau, kad čia mums reikėtų e, neužmiršti ir savo atsakomybės, nes tos priemonės yra, galėtų būti gana rizikingos galbūt kada nors gali kilti skandalas susijęs su tų finansinių priemonių naudojimu, nes ten, kur nekontroliuojami galimi sukčiavimo atvejai, visuomet yra tokio sukčiavimo potencialas. Ir kyla pavojus, kad bus e, dėl kon... E, stengiamasi neskaidriai pasinaudoti tomis e, priemonėmis. Taigi, ponė Celeri, turėtumėme daugiau dėmesio skirti ir šiai temai. Ir žaliųjų frakcija paremtų jūsų pranešimą, jeigu įtrauktumėte ir šį aspektą į jį. Dar kartą dėkoju ponui Lėnį ir tikiuosi, kad e, mūsų rengiamas pranešimas bus geras, geros kokybės. Ponas Lėnė, dėkoju. Keletas pastabų dėl e, pasidalyjamo valdymo. Turiu konstatuoti, kad e, Iš tiesų, klaidų lygis mažėjo, lyg, e, kalbant apie pasidalyjamą į valdymą komisijos viduje, tai reiškia, kad komisija daro išvadas ir situacija gerėja. Nacionalinių vyriausybių požiūris, į savo pačių įsipareigojimus. Aš pats dirbdamas šiose, šiame par, parlamente prisimenu, jog tai buvo labai sudėtinga užduotis teikti rekomendacijas valstybėms narėms ir siekti kad, ir sulaukti jų reakcijos. Uh, Mes tą stengdavomės daryti per, e, bendradarbiaudami su nacionaliniais parlamentais, bet visuomet darydavome išvadas, kad e, tai yra efektyvu tuo met, kai e, galime dirbti su tinkamai žmonėmis. Dėl klaidų lygio turiu patvirtinti, kad paprastai tos klaidos nėra susijusios su sukčiavimu. Tai paprastai būna tam, tikri, tam tikros smulkios klaidelės ar E, žioplos klaidelės, e, dėl, kurios atsiranda dėl dažnai neskaidrios, per sudėtingos e, sistemos, apskaitos sistemos. Ir konstatuoti kokią nors klaidą nereiškia automatiškai, jog tie pinigai bus sugražinti ar atimti. Ir Pavyzdžiui, tai niekuomet nedaroma automatiškai ar ne visada daroma automatiškai išvada, kad tie pinigai buvo panaudoti netinkamai. Ne, paprastai jie panaudojami taip, kaip turi būti panaudoti, tačiau, pavyzdžiui, klaidų buvo padaryta viešųjų pirkimų procedūros metu. Taigi e, labai svarbu, kad finansinio reglamento nuostatų būtų laikomasi tiksliai. Ir e, reikia stengtis e, laikytis nustatytų taisyklių. Iš 1200 imčių mes turėjome tik tai 12 atvejų, kuomet turėjome įtarimų, jog čia yra sukčiavimo atvejais. Tačiau tai buvo tik tai pradiniai įtarimai, tai nereiškia, jog tai pasitvirtino. Vėliau e, tolesnėse teisinėse procedūrose Olafas e, konstatavo, e, nustatė, ar tai buvo sukčiavimo atvejai ar ne, tačiau reikia pasakyti, kad tie mūsų e, įtarimai, e, tų mūsų įtarimo atvejų buvo iš tiesų labai nedaug. Dėl suinteresuotųjų šalių klausimo. E, kolegai Laslo suteiksiu žodį, jisai galės daugiau apie tai pakalbėti. Tai tie, tos specifinės informacijos, specifiniai, specifiniai duomenys skirti e, vienam ar kitam regionui yra svarbus dalykas ir aš galiu pasakyti, kad nuo ateinančių metų tas, ta informacija bus visuomet labiau konkretizuojama. Mes daugiau dėmesio skirsime tam regionų tai specifikai. Ir dabar suteikiu žodį kolegai, kad atsakytų į, į E, konkretų klausimą dėl konkrečios rekomendacijos. Dėkuoju. Mūsų e, administracinėje dalyje, metinėje ataskaitoje, teigiama, kad e, parlamentas peržiūri egzistuojančius taisyklės skirtus biudžetais pareigojimams politinėms partijoms. Taip pat parlamentas teikia gairės stiprindamas stebėjimą ir kontroliavimą taisyklių, pagal kurias yra suteikiamos e, išmokos, taip pat stebim viešųjų pirkimų ir gyvenimo procedūras. Taigi mes šitos klausimus e, pažymėm mūsų metinėje ataskaitoje. Jeigu galime, tai pasakyti, kad tai ponas Dejung taip pat išreiškė susirūpinimą kad pagal pasitarimą į valdymą valstybių narių valdžia taip pat yra atsakinga už vykdymą ir taip pat už gyvendinimo klausimus. Ir taip pat nurodė, kad reikia gerinti padėtį, kad tiesiog pagerėtų biudžeto įgyvendinimas. Per pastaruosius keletą metų Mes e, metinėse paskaitose pabrėžiame, kad komisijos pateikiami biudžeto įvykdymo duomenys nėra visiškai patikimi ir jie netitinka mūsų reikalavimų. Ponas Linė ir aš taip pat sakiau, mes analizuosim būdus, kaip pagerinti metinės ataskaitos kokybę, kad tai būtų vertingesnė priemonė. Ir mes turim tokį tarpinio laikotarpio tikslą, kad už keletą metų parengtume naują tvarką, kad būtų parengtas naujas biudžetai vykdymo ir auditavimo taisyklės, kad valstybių narių atitinkamos institucijos galėtų pateikti patikimesnius duomenis, e, remdamasi naujomis taisyklėmis. Tuomet tikiuosi, kad pagerės padėtis ir bus ištaisytos klaidos, kurias mes e, paminėjome ataskaitoje. Dėkui. Thank you. Um, the next three... Dėkuoju, o dabar trys kiti kalbėtojai, panas Vali, pana Ajala Sender ir panas Topės. Ar dar kas nors prašys žodžio, ar galiu sakyti, kad kalbėtojų sąrašas baigtas. Taigi tai yra trys paskutiniai kalbėtojai. Dabar ponas Valė. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti auditorumams už jų ataskaitą kurią jie parengė. Turiu pasakyti, visuomet labai įdomu e, skaityti jūsų dokumentus, tai padeda mums, mūsų tiesiekuros veikloje. Norėčiau e, kalbėti, anksčiau kalbėjus irgi sakė, e, teisingai kritikavo tą euroskepticizmą. Ir uh, Ehm, susirūpinimus dėl, dėl mm, valdymo, dėl, dėl bankininkystės ir toliau, aš irgi turiu tam tikrų nuogastavimų. Tai e, čia yra rimtos ehm, priežastys būti euroskeptikų. Kalbant apie Europos fondus, tai teisingos ar neteisingos politikos per pastarosius keletą metų, e, aš dirbdamas biudžeto kontrolės komitete supratau, kad čia yra rimtas klausimas. Ir e, klaidų, aišku, lygis mažėja, administratinės praktikos yra labiau grindžiamos taisyklėmis. Ir 3,8 procentai vis dėlto tai reiškia daug pinigų ir krizės laikotarpį mes tos pinigus galėtume geriau panaudoti. Reikia stebėti padėtį, atidžiai stebėti padėtį. Taip pat reikia taikyti tinkamą politikos praktiką, ypač e, kalbu apie tas įstaigas, kurios yra paskirtusios įstaigos regionuose stebėti finansavimą. Pavyzdžiui, Italijoje, pietų Italijoje yra regionai, kurie gauna didelės išmokas iš e, sanglaudos fondų ir yra e, stebėjimo, stebėtojai, kuriuos paskiria vietos, e, vietos valdžia. Tai yra glaudus ryšys tarp šitų stebėjimo institucijų ir vietos valdžios ir politikų. Kartais tai reiškia, kad jie gali pateikti tinkamus dokumentus komisijai, bet vis dėlto yra tie kliento interesai Ir tai, yra, tai nėra, geriau, nėra gerai. Čia nekalba apie euroskepticizmą, bet kalba apie tinkamą, e, tinkamą administravimą. Tai tikrai e, reikia užtikrinti, kad fondo administratorius atitinkamai tinkamai atliks savo darbą. Be to, fondai taip pat turi pasiekti rezultatų vietoje. E, bijomasi, kad tai gali sutapti su rinkimų kampanijomis, bet vis dėlto tai yra veiklos klausimas ir reikia žiūrėti rezultatus, o kitu atveju sunku įsivaizduoti, kaip tos problemos gali būti sprendžiamos. Manau, tai yra struktūrinė problema, kad pinigus galima panaudoti savo interesams ir uh, Italijoje ir netgi tobuloje Vokietijoje stebėjimo institucijos yra skiriamos politikų. Aišku, piliečiai e, nori visuomet e, žinoti, kas vyksta, pavyzdžiui, Vokietijoje, nes ekonominė situacija ten yra geresnė. Ir Tai aišku yra susijęs su viena vieninga valiuta, kuri teikia pirmenybę šitai šaliai. Taigi dar kartą pasakiau, kad, e, pasakysiu, kad situacija pagerėjo, kalbant administracinių e, požiūrių, bet mes aišku neturėtume sustoti ties šiais rezultatais, o turėtume stengtis vertinti veiklą ir EFSI veiklą kaip jūs sakėte, reikėtų analizuoti tos projektus, kurie, kurias patvirtino komisija ir e, kurie buvo patvirtinti plenarnėje sesijoje prieš keletą savaičių. Na, šitie e, projektai apima didel, didelis pinigų sumas ir jiems yra skiriamas Europos lėšos. Taigi yra perdirbimo įmonės, yra autostrados ir taip toliau, bet man niekas nepaaiškino, kaip tie projektai yra remiami iš EFSI pinigų? Ar tai yra tik tai projekto finansavimas? Aš nežinau, ar visuomet vyksta nepriklausomas vertinimas, projektų vertinimas, projektų, kurie yra finansuojami ir ar yra tikrinama, kas yra padaryta, ar yra tikrinama ir ar stebima, ar yra nauda visuomeniai atlikus tą įgyvendinimo darbą. Čia vertinant reikėtų labai žiūrėti griežtai, kaip yra įgyvendinami projektai, kaip ir, pavyzdžiui, daug NVO mm, daro, nes ne viskas yra padaryta, ta, ką, e, kas turėtų būti padaryta. Gracias, presidente. Pone Ajala Sander. Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, SND frakcijos vardu aš taip pat sveikinu poną Linę, išrinktą į atsakingas pareigas. Na, mes esame pažįstami ir aš manau, kad bus labai naudinga, jeigu mes dirbsime kartu Dėkoju ponui Lazarui taip pat, kad jis yra pas mus ir atsakinėja į mūsų klausimus. Tai, ką mes matome ataskaitoje, tai jūs tai tikrai esate puikiai komanda. 15 e, metų ataskaita, nepamirškime, turėtų būti stebima e, visos veiklos kontekste. Ir mes e, peržiūrėjome metod ir renkėmės naujam tikslui. Jūsų siunčiama žinia yra labai svarbu, svarbi kalbant apie e, paskaitas geriausiams praktikoms ir pastangos geriau gyvendinti, įvykdyti biudžetą, bet taisyklės, metodai, būdai, kuriuos galim pasirinkti, e, turiu pasakyti, kad yra paskatos ir paskatinimai, kaip geriau gyvendinti biudžetą. Na, šiame komitete mes visuomet sakome, kad stiklinė yra pusiau pilna, nes ne pusiau tuščia, mes esame optimistai. Ir mm, reikia visuomet skatinti, jeigu, pavyzdžiui, vaikai kažką gero padaro, reikia juos pagirti. O čia yra du elementai tuo pačiu metu. E, kalbu apie mm, žemės ūkio politika, kitas politikos rušis, kur tikrai yra padėtis daug geresnė. Na, mes negalim sudėti rankas ir sakyti, kad viskas jau padaryta. Bet e, turime eiti pirmin. Yra labai svarbi diskusija ir ponas Lenė, ponas Lazarų galės pasakyti apie korekcijas ir audito rūmai nelabai palankiai žiūri tai, kad korekcijos gali būti naudojamos apsaugoti žmonės. Komisija stengiasi pagerinti padėtį. Dėkuoju poniai Georgievai ir jos komandai, bet vis dėlto ciklo pabaigoje matom, kad situacija yra pagerėjusi. Korekcijos koreguoja ES biudžetą, bet e, gali būti ir tokiu atveju, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse, kad e, taisant biudžetą mes galbūt netaip gerai saugojame valstybių narių interesus ir, sakykime, valstybės narės gali prarasti pinigus, kuriuos jūs galėtų panaudoti. Ir finansinės priemonės, jeigu, pavyzdžiui, yra septynių metų biudžetas ir įvairius etapai šio biudžeto laikotarp, įgyvenimo laikotarpiu. Bet e, čia reikėtų e, turėtų būti aiškus signalas, koks bus poveikis vietos arba valstybės narės biudžetų, jeigu bus taikomas korekcijos. Yra maždaug tūkstantis finansinių priemonių, bet tai tik tai e, aisbergo viršūnė. Ir kai matome, pavyzdžiui, yra biudžeto apkarpimai arba biudžetas mažinamas, ir galiausiai, jeigu nėra tinkamai lėšos įsavinamas, pinigai atsiduria bankė. Na, EFSI tikslas yra kitoks. Čia tiesiog ska, privačių investicijų skatinimą. Ir būtent tai yra šitos programos geroji pusė. Bet vis dėlto nepamirškim ir kitų dalykų. Jeigu kalbėsim apie horizontas 2020, reikia prisiminti, kad iš tikrųjų turime labai giliai išanalizuoti šitą priemonę. Tai yra mūsų prioritetas, mūsų prioritetinė priemonė. Ir jis turi pasitarnauti tyrimams ir vykdy ir plėtrai, e, naujų technologijų, inovacijų skatinimui. Ir jeigu priemonė yra nepakankamai skaidri, reikia taip pakeisti, reikia gerinti padėtį. Toliau dėl paskatinimų, dėl paskatų. Vėlgi elgimės taip kaip ir su vaikais, ne vien tik tai botagas, bet ir meduolis turi būti. Ne visuomet, kas pigiau yra geriau. Reikia galvoti apie mokumą, apie apskritai, ar išlaidos tai ar apsimoka. Dažnai kalbama apie didelės rimtas klaidas, nes mes neatsižvelgėme į tą rentabilumo principą. Na, ne visuomet tai, kas pigiausiai kainuoja, yra geriausias. Tai irgi reikia prisiminti e, formuojant Europos politiką. Jeigu kalbėsiu apie ateitį, tai reikia prisiminti ir apie nu, savų, savųjų resursų, savųjų lėšų mm, klausimą, kaip įgyventinti biudžetą, nes iki šiol tai, ką darom, ne vis ne iki galo pasiteisina. Ir mūsų achilo kūnas yra būtent šie e, klausimai visame pasaulyje vyriausybės e, kovoja su panašiom problemom. Mes irgi kažkaip turim sureguliuoti šitas klausimus ir turi būti atitinkama darbo metodika. Turime objektyviau vertinti rezultatus. Labai džiaugiuosi tuo, kad dabar dėmesį skiriame rezultatams. Jeigu kalbėsime apie naują finansų perspektyvą, reikia pasvarstyti, a, kaip užtikrinti didesnį lankstumą ir kaip šitas biudžeto, biudžeto e, lankstumas pagerins rezultatų siekimą tai kaip šitas lankstumas e, padeda padidinti skaidrumą ir veiksmingumą. Jeigu. Ir čia negalim skelti samyšio, negalim patekti į spastus, vietoj to, kad viską pagerintume, viską dar labiau sukomplikuosim, subainėsim. Apie tai kalbėjo ir ponė Georgijeva, kad reikia padėti gerinti, aš su jie sutinku. Ir turiu prašymą, pono Linė mes turime veikti prieštaravimus, nes yra numatytas tam tikros normos, bet iš kitos pusės yra e, nuostatos, kurios neleidžia tinkamai savinti lėšas. Tai negalim su tiktis tokiom ekonominėm normam, kurios trukdo e, lėšų įsavinimą, nes jie netitinka mūsų, po, mūsų įsipareigojimų. No, no, no. Mr. Leinė. Ponas Lėnė. Ačiū, pirmininkė. Dar kartą noriu pabrėžti, kad kai turime tą 3,8 procentų klaidų lygį, tai nereiškia, kad tie 3,8 procento e, viso biudžeto kontekste buvo, išleisti, buvo padaryti beviltiškai, beprasmiškai išleidžiant biudžeto lėšas. Visų pirma, mes e, kalbame apie e, atitikties vertinimą, o ne, o ne apie rezultatų vertinimą. Tad visiškai įmanoma ir dažniausiai taip ir būna, kad e, neįgiamas, turime neįgiamą atitikti, tačiau teigiamus rezultatus, tačiau gali būti teigiama atitiktis ir neįgiami rezultatai. Nei vienas, nei kitas atvejis nėra idealus. Idealas būtų, jeigu abu būtų atvejai teigiami. Uh, Ir tai ir yra mūsų siekiamas tikslas. Tačiau kalbant apie e, biudžeto e, patikrinimų e, teisingumą, mes esame savo ataskaitos kontekste pareigoti vertinti būtent atitikti. Tačiau dar kartą pabrėžiu, kad tai nebūtinai reiškia, jog tos lėšos uh, buvo panaudotos kaip nors neprasmingai. Kalbant apie EPSI, norėčiau paprašyti, kaip kolega Lasov prieš tai sakė, palaukti mūsų nuomonės ir ataskaitos, kurios bus, šie dokumentai bus netrukus pateikti ir tuomet bus galima pakalbėti ir apie pridėtinės vertės temą. Tai nėra labai paprasta tema, E, tačiau mes darysime e, viską, kad e, ta tema taip pat būtų aptarta. Kalbant apie Alą Zender pastabas. Korekcijos buvo pagerintos, taip iš tiesų tie korekciniai veiksmai buvo patobulinti. Biudžetinė disciplina, drausmė ne visuomet yra ta, tokia, kokios norime. Tačiau ne visuomet ir galima tą problemą išspręsti vien sankcijomis. Ne kiekvienu atskiru atveju mes gal, turime galimybę visi a, m, konkrečiai vardinti, ką reikia daryti. Mes Taip pat suvokiama, kad to pasiekmė yra ir tam tikros politinės aplinkybės. Daugiau lankstumo pačiam biudžete yra taip pat svarbus klausimas. Tai, būtų, tai reikštų, jog reikštų mažiau atskirų specifinių finansavimo sistemų ir susikurtų sąsąją tarp to, ką, ką, ką e, biudžeto, ir, e, biudžeto kontrolės komitetai pavadino galakt, galaktika ir e, to, kas yra įgyvendinama šioje finansinėje srityje, finansinės kontrolės srityje. Ir apie tai mes nuolat kalbame. sureagavau į visus klausimus ir noriu padėkoti už šią diskusiją ir dėmesį, taip pat kolegos Lazaro vardu, nebent jisai nori dar mane papildyti. Gerai, prašau. One very small, uh, thank you, Mr. Lenė, one very small. Ačiū, ponė, ponė Lenė. Dar tik vieną trumputę pastabą. Komisija tikrai atlieka puikų darbą, apsaugodama ES biudžetą e, korekcijomis. Tai būtent toks yra tų korekcijų tikslas. Tačiau e, apskaičiuojant klaidų lygį, mes žiūrime į netitikimų lygį. Ir kai mes galime priskirti tos, tos taisimus tam tikriems projektams, mes juos atsižvelgiame. Tai, tai būtent komisijos tikslas yra apsaugoti ES biudžetą ir mūsų tikslas yra apskaičiuoti neatitikti. Tai yra du skirtingi dalykai. Ir mes, žinoma, taisymai yra būtini ir mes tikrai skatinama komisiją tai daryti toliau. Pone Georgieva, gal baigiamos pastabas. Ačiū. Labai turtinga ir atvira diskusija. Iš tiesų, e, tokią e, susitikimų dvasę aš tikrai skatinčiau komisijos vardu. Mes aptarėme labai svarbius klausimus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai yra susiję su komisija. Pradėčiau nuo to klausimo, kuris buvo iškeltas dėl vėlavimo naujajam, naujos programos laikotarpio, kurį būtent iškėlė e, pranešėjas. Kodėlgi tai yra svarbus klausimas? Vėlavimas, žinoma, susijęs su tuo, kad vėliau bus tengiamasi e, greičiau gyveninti projektą, bus e, tengiamasi e, susigražinti laiką ir tai gali daryti poveikį klaidų lygiui. Tai komisijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes esame patenkinti, kad 2016 metai iš tikrųjų pasižymi to, kad, kad tikrai yra skubama užbaigti tos 15 metų projektus ir žinoma, daromas klaidas. Bet mes tengiamės, kad tų klaidų būtų kuo mažiau. Tačiau mes turime būti atidesni, kaip yra įgyvendinami atitinkama projektai ir programos. Mes su generalinis direktoratais tai, tai būtent sprendžiame šią problemą, ypač kalbant apie tos generalinius direktoratus, kurių išlaidos didžiausios. Taigi mes, mes sustinkame su tuo, kad būtina mm, prognozuoti pinigų srautus. Ne tik tai, kad turėtume kažkokį vaizdą, kaip vėliau atrodys visas bendras vaizdas, bet siekdami spausti laikytis daugiau disciplinos įgyvendinant teigiamas taisyklės. Audito rūmai būtent žengia žingsnį į priekį, būtent užtikrindamas pinigų srautų prognozavimą, kad jis būtų tikslesnis, ir konkretesnės, mes taip ir darysime ir toliau. Žinoma, tai nėra lengvas uh, darbas, nes mes uh, esame priklausomi nuo informacijos, kurią mes gauname iš valstybių narių ir jos prognozuoja savo pinigus rautus. Ir jeigu uh, valstybės narės yra optimistiškos šio atžvilgiu, tai mums labai sunku sudaryti tikrą vaizdą. Mes nesame valstybės narės, mes neturime priemonių kompensuoti būtent tų skirtumų, e, netitikimų pinigų srauto apskaičiavime. Mes negalime e, eiti į rinkas, e, gauti kažkokį finansavimą iš rinkos priemonių. Taigi, iš tiesies, gal netiek svarbu yra daryti tas prognozes, bet panaudoti tas prognozes geriau gyveninant biudžetą. Bet tačiau tai yra mūsų vienas iš pagrindinių tikslų e, ir, ir mes tikrai, e, biudžeto kontrolės komitetas e, pastebėjo, kad mes tikrai geriname savo darbą šioje srityje ir mes tikrai tęsime šį darbą. Kitas dalykas - EFSI. Kelis kartus buvo paminėtas šis fondas, dar kelis dalykus man norėčiau paminėti iš komisijos pusės. Iš tikrųjų, Mes suprantame, kad tai sąlygos turi būti užtikrintos ir lakrūčio mėnesį bus atliktas nepriklausomas vertinimas ir mes tikrai išvelgsime rimtai į šį vertinimą. Tačiau mes turime kai kurių pastabų dėl EIB, EIB požiūrio į būtent šio fondo darbą. Mm, Tad šis fondas yra skirtas rizikingoms rytims finansuoti. Tai būtent e, šitas e, e, rizikingų investicijų apimtis siekia nuo 4 iki 11 milijardų. Taigi būtent EFSI turi, turi suteikti finansavimą, kurio rinkos dalyviai negautų kitų atveju. Tačiau, bet kokiu atveju, mes e, laukiame nepriklausomo vertinimo ir žiūrėsime, kokiu rezultatai pas, pasiekti šio fondo veikloje. Ponas Pirinski kaip tik tai e, iškėlė vieną klausimą, kurį pakartojo kiti. Tai būtent, kad būtina pasiekti pusiausvyrą tarp to, kągi mes gauname už pinigus ir kaip yra laikomasi taisyklių. Ir būtent e, pabrėžiam pirmiausia tokiu atveju pridėtinė vertė, Ir mes į tai atsižvelgime savo integruotose finansų ataskaitose. Pirmiausia, mes norime pakeisti šią pusiausvyrą. Mes, mes, mes, mes kalbame apie rezultatus, apie atitikti. Taip, mes iš esmės ne, nebandome ne nusverti vieno, e, vieno ar kito elemento. Mes norime abiejų. Mes norime ir rezultato, ir atitikties. Mes norime abiejų šių elementų. Dabar dėl tų pasikartojančių klaidų. Pritariu tiems kalbėtojams, kurie pasakė, kad, kad, e, kad jeigu yra pasikartojančios klaidos, tai kaip jie sprendžiate šią problemą. Mes, iš esmės, mūsų kontrolės sistemas stengiamės suderinti su savo rizikos vertinimu. Jeigu yra rizikingesnės rytis, ir ten kartojasi klaidos, tai kontrolė turi būti griežtesnė. Ir atvirkščiai. Jeigu yra mažesnė rizika, tada kontrolės sistemos turėtų būti, žinoma, lankščiau pritaikytos prie tokios mažiau rizikingos aplinkos. Galiausiai dėl finansinių priemonių. Aš dar ne, nekalbėjau apie tai pradžioje, tačiau norėčiau pabrėžti du dalykus. 14-15 metais e, dokumentinėje finansinėje programoje mes e, atsižvelgėme į kritiką, kurią gavome iš auditorumų. Tai reiškia, mes jau galvojame apie kai kurias auditorumų pastabas, kai, kaipgi mes naudojame tas finansinės priemonės. Ir mes tikrai išklausysime e, auditorumų, parlamento ir kitų, kurie mums teikia šią kritiką. Mes turime pritaikyti finansinės priemonės, kad galėtume uh, E, finansuoti privatų sektorių, kad mes galėtume skatinti ekonomikos atsigavimą, darbo vietų kūrimą, ypač e, skatinant mažas vidutinės įmonės, nes tai padės ir biudžetui, tačiau mes turime ir kokybės kontrolę vykdyti, kuri, kuri būtų tinkama taigi, e, kuri e, galbūt atsižvelgtų į riziką, bet jinai turėtų atsižvelgti į atskirus elementus, į konkrečius elementus. Aš manau, kad tai, taip mes ir darysime, tam pritars ir auditorumai. Ačiū komisijos nariai. Galiausiai norėčiau suteikti žodį pranešėjai ponas Celeriui. Ačiū, Derekai. Aš labai dėkingas esu ponui Lėniai, auditorumų pirmininkui, kad jis atkreipė dėmesį į tai, kur yra skirtumai tarp atitikties ir tarp rezultatų ir kur galima suderinti šios du vertinimo elementus. Ir kad jisai labai diferencijuotai ir pragmatiškai siekia šių tikslų. Deja, dar nesispindi tai jūsų ataskaitose arba žiniasklaidoje. Tai pavyzdžiui, žiniasklaidoje rašoma, ES lėšas panaudojant yra sukčiaujama ir jos panaudojamas netinkamai. Ir, ir audito rūmai daro išvadą, kad praėjusiais vienasiniais metais 5,5 e, milijardai eurų buvo nepateisinamai išleisti. Tai yra 3,8 e, procentai klaidų lygis. Todėl mūsų užduotis yra stengtis, kad būtų paaiškinta situacija Mes čia nesame buhalteriai arba auditoriai. Mes siekime tų pačių interesų. Mes norime būtent. Stengiamės, kad biudžetas tai mūsų valdymo priemonė, pati galingiausia, būtent prisidėtų prie to, kad būtų pasiekti iškelti tikslai. Ir tam skirta, skirta žinoma, biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Kaip pasakė kolegas Stais, Reikia įvardinti tuos, kurie nesilaiko tų tikslų. Ir reikėtų panaudoti tas lėšas, kurios skirtos e, toms suinteresuotams šalims, kurios, ar pagalbos gavėjams, kurių nepanaudoja kitoms sritims. Būtent e, ten, ten, kur, kur lėšos panaudojamos netinkamai arba patenka į e, korumpuotų žmonių kišenes, tai tos lėšos, tai ten turi būti vykdomas ir tinkamas teisminis persekėjimas, turi būti aiškinamasi. Mes, žinoma, turime išsiaiškinti, ar mūsų taisyklės yra tinkamos, kad mes pasiektume savo iškeltus tikslus. Taigi mes iškeliame tos tikslus, bet tam reikia dialogo su tais, kurie įgyvendina tas taisyklės. Aš pats buvau toje pozicijoje ir aš buvau dėkingas, kad mes atkur, atstatydami Berlyną po susivienimo e, gavome e, ES finansavimą. Taip, tai buvo viešoji sritis, tačiau mes susidurime su tam tikrais iššūkiais, bent jau tuo metu. Tai, tai, yra, tai yra mišrus finansavimas ES lėšos, federalinės lėšos ir, ir, ir savo lėšos. Tai, tai, tai vadinasi, ir tam buvo skaitomas trys skirtingos viešojo pirkimo procedūros. Tai yra ES institucijų, nacionaliniai E, nurodymai ir regionalinės nuostatos, tai būtent atitinkamos federacinės žemės. Taigi e, darbuotojas, kuris turėjo, būtent, e, kuris turėjo padėti įsisavinti tas lėšas, jis, jisai buvo taip pat spaudžiamas politiškai, kad projektas regiono lygiai būtų įgyvendintas. Ir, ir būtent per tą per tam tikrą laikotarpį. Jisai negali nepadaryti klaidų, nes jam yra toks spaudimas ir tokia skuba. Na, tai, ir, ir e, jisai kartais padaro e, nebūtinai tokių klaidų, kurios yra baustinos ir jis kartais neatsižvelgia kai kurios teisinius reikalavimus. Aš manau, kad tai tikrai gali būti e, priimtina, nes pasiekiamas siekia, iškeltas tikslas. Taigi dabar kalbant apie tas lėšas. Žinoma, aš užrašiau dar įžanginiai kalboje daug klausimų vakar. Išklausėme generalinių direktorato vadovų iš įvairių komisijos sričių ir aš konstatavau, kad iš tiesų problemos suprantamos komisijos generaliniuose direktoratuose. Deja, nebuvo daug parlamentarų šioje salėje. Todėl norėčiau pabrėžti, ką e, pasakė Klaus Andris Lėnė. Iš tikrųjų, audito rūmų darbas e, būtent ir rodo, kad problema egzistuoja ir mes tikrai galim, e, spręsdami šias problemas, bendradarbiauti. Dabar apie tos visus kitus dalykus, kurie čia buvo minėti, apie iššūkius. Na, kurie kyla pirmiausia E, mūsų biudžetui, kuris nėra toks jau didžiulis. Taigi, e, e, dėl to mes ir teikėme šitą biudžetą patvirtinimą ataskaitą. Aš džiaugiuosi, kad, sakykime, mūsų bendradarbiavimas perskelia ir kitas rytis. Dažnai, kad, kalbant su kitais komitetais, kad, e, sakykime, biudžeto kontrolės e, komitetas e, į jį kreivai žiūrima, kad jisai nori sumažinti lėšas kitie, kitoms reikmėms, kabinėjasi prie klaidų. Todėl mums reikia bendradarbiauti su specializuotais komitetais, nes mes sėdime vienoje valtyje, tai, esam, siekiame vieno tikslo, nes mes norime, kad Europoje piliečiai gyventų geriau. Ir mes norime paskatinti šitą gerovę atitinkamais stimulais, panaudodami biudžetą. Tai yra, tai yra mūsų pranešimo būtent politinis tikslas ir džiaugiuosi, kad kitą savaitę dar dirbsime kartu. Thank you, uh, uh Dėkuoju, ponė Zelė, už jūsų paskutinės pastabas ir ponui Lėnė norėčiau padėkoti ir jo kolegai už jūsų komentarus ir e, jūs išgirdote nemažai e, įvairių gerų pastabų, teigiamų pastabų jūsų at, atresu, jūs buvote net pavadinti svajonių komanda. E, iš tiesų, visas šis posėdis buvo, vyko tikrai teigiama dvasia ir reikia vėlgi su pasitenkinimu konstatuoti, kad e, klaidų lygis iš tiesų mažėjo ir e, mes galime daryti teigiamas išvadas ir e, būti optimistinės nuotaikos biudžeto kontrolės komitete, nors šis komitetas ne visuomet labai pasižymė optimistinėmis nuotaikomis. E, tačiau panašu, kad šita diena būtent tokia ir buvo. Ir e, ponas Lėnė nori dabar eiti į spaudos konferenciją. Dar kartą norime jam padėkoti už tai, kad dalyvavo e, šiame posėdėje ir mes tikimės gero bendradarbiavimo su jumis ateityje. Uh, uh, Skirsiu minutę kolegoms, kurie nori palikti salę.

Okay. Can, can colleagues leave the room quickly because we have some other... Kolegos, prašyčiau greičiau išeiti iš salės, nes mes dar turime aptarti ne vieną darbo tvarkės punktą. Ačiū. Colleagues, I'm just about to start the, uh, uh, the next item. Kolegos, noriu pradėti aptarnėti kitą darbo atvarkės punktą. Jeigu ketinate išeiti, išeikite dabar. Okay, that's better. That's a, that's a, a little bit quieter. Šiek tiek nurimo salėje. So I'm going to Item... Pereinu prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra 14, tai yra Europos politikos iniciatyvos specialioja ataskaita dėl Romų integracijai skirtos e, ES politikos finansinės paramos. E, Junus Omaje yra pranešėjas, o, o atsakingas Europos audito rūmų narys pristatys e, darbo dokumentą. Labadiena, norėčiau pristatyti ataskaitą, kalbėsiu apie iniciatyvas, apie 2015 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tai yra Romų integracijai skirtos es politikos iniciatyvos. Analizavome tri, keturias e, šalis, auditavome šalis, Rumunija, Bulgarija e, ir dar dvi. Ir yra e, šiuose valstybėse gyvena 3 ketvirtadaliai visų Romų gyvenančių Europos Sąjungoje. Ir jos šitos šalis buvo pasirinktos dėl to, kad jos gauna didžiausią finansavimą tam, kad palaikytų Romų integracijos iniciatyvas. Romų integracija turi ypatingą reikšmę Europos Sąjungos lygmenių, kai ruošiamės uh, E, kai, kai ruošėmės stojimui 4 ir 7 metais ir daugelis rytų ir centrinės Europos šalių turi nemažą Romų gyventojų dalį. Ir e, jūsų darbinėte minė, minėtos šalis, tai Slovakija, e, Čekija ir Prancūzija yra taip pat labai svarbios, nes jos yra tarptų valstybių narių ir mes ten e, auditavome ir lankėme šitose šalyse dėl o, o, o Paketijos ir Junktinės karalystės ir nacionaliniai kontaktiniai punktai Romai, Romams tam, kad būtų geriau susipažinti su nacionalinėmis strategijomis ir pokyčiais, kuriuos sukėlė du programavimo laikotarpiai ir vertinti e, strategijas, planus ir programas. Ir e, šiame kontekste e, audit, buvo įvykdytas auditas. Visų pirma, Romai yra diskriminuojami daug me, amžių ir dažnai šitie gyventojai a, siekia kai kuriuose valstybėse 6,2 e, procentai mm, e, milijonų e, žmonių. Ir tai yra marginalizuojama gyventojų grupė valstybės narėse, kur Romų yra daug didesnis skaičius. Romai yra tarp 15-20 mokinių, kurie mokosi mokyklose ir panašus skaičius jaunų žmonių patenka į darbo rinką. Ir Europos Sąjunga remiasi socialiniai apreptimi ir e, regioną iniciatyvas e, skatina Europos investicijų fondas, migracijos fondas, bet kad e, Romų integracija nėra dokumentuota, bet valstybė narių dokumentai teigia, kad maždaug 1,5 milijardai eurų buvo skirti socialiniai ekonominiai e, integracijai laikotarp, programavimo laikotarpiu 14-20 metais. Nėra e, jokių skaičių 7-13 metams. Auditorumai mano, kad ES politinė iniciatyva ir finansuojami projektai skirti rumų integracijai ir padarė didelę pažangą jų integracijos rytyje, bet yra visai liekliučių ir dilemų ir nėra maksimalaus poveikio. Taigi trūksta tinkamų duomenų būtent apie etinė kilmė ir auditoriai konstatavo, kad e, ir apibrieštos Europos Sąjungos politikos, e, kurios yra palankios Romų integracijai ir komisijos iniciatyvai pritarė taryba, po to visos valstybės narės parengė nacionalinės Romų integracijos strategijas 12 metais todėl 2000, bet 2012 metai buvo per daug vėlų, kad būtų pakeista 7-13 metų programa. Ir e, šitai programai dėl to trūksta, turi kai kurių trūkumų. Nėra nei tinkamo finansavimo, nėra nei tinkamų, atitinkamų fondų. Bet to per mažai dėmesio buvo skirta kovai su diskriminacija ir ypač e, e to vadinamo ciganizmo Taip pat e, e, Romų atstovų iniciatyvos ne visuomet buvo paisomos toliau nacionaliniai kontaktiniai punktai, e, kurie turėtų užtikrinti nacionalinių strateginių vykdymą, yra nepakankamai finansuojami ir neturi pakankamai darbuotojų. Auditas pastebėjo kai kuriuos pagerėjimus 14-10 metų laikotarpiu ir struktūriniai ir E, fondai daro nuorodą į Romų integraciją ir teikia specifinį finansavimą e, šioms iniciatyvoms valstybės narės e, gavo rekomendacijas kiekvienai šaliai ir tai atsispindi Europos semestre. Valstybės narės taip pat skiria skirsta finansavimą integracinėms programoms. Komisija taip pat turi teikti paramą, padėti valstybėms narėms, užtikrintų, kad e, būtų geriau finansuojami projektai skirti Romų integracijai vietai. Vietoje daugelis e, analizuotų e, projektų pasiekė savo e, nurodytus tikslus, bet dažnai projektai skirti ne vien tik tai Romams. Ir e, projektai, kurie skirti pasidalinti gerosiamis praktikomis, dažniausiai yra tinkamai finansuojami ir, ir yra veiksmingi. Ir audito išvados patvirtina, E, šitas e, šitą tendenciją. E, reikia užtikrinti, kad struktūriniai investicijų fondai numatytų integracijai skirtus projektus, kad būtų kovojama su ta vadinama stigmentacija. Taip pat kad reikėtų pagerinti integracijos priemonės ir užtikrinti, kad Romų integracijos tikslai įrašyti nacionalinės integracijos strategijose gautų pakankamai ESI, pakankamės į finansavimą ir taip pat e, turėtų būti parengti nauji, naujas taisyklės, kaip būtų paskirtomas finansavimas tarp valstybių narių, kad būtų finansuojami socialinį integracijai skirti projektai. Kartu su valstybėmis narėmis reikėtų parengti naują metodiką, e, kaip teikti duomenis apie gyventojų etinę kilmę ir taip pat e, rinkti per artimuosius du metus visus statistinius duomenis apie etninių grupų integravimą toliau mes parengėme visą eilę rekomendacijų kiekvienai valstybei nariai. Tai yra patikstinti reikalingą finansavimą priemonėms, kurios skirtas Romų integracijai. Tai turi atspindėti nacionalinėse strategijose, parengti rodiklius, ir, kurie rodo, kokia vyksta kova su diskriminacija ir taip pat kova su to vadinamu ciganizmu. Ant, ir taip pat e, nu, numatyti priemonės skatinančias integraciją ir susijęs e, su finansinėmis programomis, nurodyti, kokį vaidmenį vaidina, vaidina Romams skirti kontaktiniai punktai, parengti operacinės problemas, kurios e, įgyventintų gerasias praktikas ir taikyti šitas taisyklės projektų parinkime taip pat parengti konkretu, konkrečius rodiklius, kurie rodo, kaip yra įgyvendinami projektai ir kokie pasiekti rezultatai, taip pat veikti bendrai, užtikrinant teisinį tikrumą, e, kad Europos socialinis fondas užtikrintų tinkamą socialinę integraciją. Gerbimieji, e, audito rūmai rekomenduoja ES ir valstybėms narėms įgyvendinti mūsų ataskaitoje nurodytas rekomendacijas. You for, uh, Ačiū už Jūsų ataskaitos pristatymą. Dabar perdodu žodį mūsų pranešėjų, pono Amražiai. Pone pirmininkė, gerbimi kolegos, visų pirma, norėčiau padėkoti Mm, kolegų vardu, nedaugelio kolegų vardu, kurie liko e, šioje salėje. E, dėkuoju visiems, kurie yra salėje. Ir taip pat, aišku, dėkuoju auditorumams už prezentaciją, e, taip pat už ataskaitą, išsame detalę ataskaitą. Jūs matote, kad darbo dokumente, kurį aš rengiu, aš siūlau įgyventinti šitas rekomendacijas ir norėčiau dar pateikti keletą savo pasiūlymų. Aš manau, kad yra naudinga, kad mes dabar e, esame transliuojami internet, internetu, mūsų šitas posėdis transliuojamas. Yra svarbu, kad e, kalbant apie Romus, yra e, grupės kaip Sinti, Manuš, Kalė, Žitan, cigantai, čigonai vadinami, arba keliautojai. Ir šitie, šitos romų grupės, romų gyven, grupė yra labiausiai diskriminuojama grupė Europos Sąjungoje ir tai yra 1,2 visų gyventojų, tai yra 6,2 milijonai asmenų. Tai yra piliečiai Europos piliečiai. Ir mes e, turime, kadangi mes veikiame pagal vertybės, laikomės vertybių, kurios yra įrašytos sutartyse, taigi mes turime išlikti budrus ir reikalauti, kad šitie principai atsispindėtų teisės aktuose, kurie turi būti prinkti, pritaikyti ir kad būtų gerbimo šitos mažumos teisės. Darbo dokumente, kurį siūlau Kolegams aš pabrėžiu e, keletą dalykų. Visų pirma, apgailestauju, kad nepakankamas dėmesys skiriamas Romų integracijai ir tai atsispindi 7-13 e, metų laikotarpiu. Ir pusimoji e, strategija, kurią mes aptarinėjame, turėtų geriau atsižvelgti į tuos sunkumus, į integracinius e, sunkumus, kad e, e, būtų geriau integruojama šitą marginalizuotą gyventojų grupę. Ir mes pastarajame programavimo laikotarpyje ir CPR fondų paskirstime yra įtraukta savoka marginalizuota bendruomenė bet reikia daryti dar daugiau. Būtent e, struktūriniuose investicijų fonduose turi būti skirtos atitikamas lėšas. Ir norėčiau, kad komisija e, minėtų Romus arba e, marginalizuotas bendruomenės, įtrauktų į domenų rinkimą ir užtikrinti, kad valstybės narės kovotų su administracinėmis diskriminavimo formomis. Toliau kvieščiau valstybės narės geriau apibriežti į nepalankę padėtį patekusius asmenys ir skirti dėmesį Romų, Romams, Romų gyventojų grupiai e, programavimo laikotarpiu ir, kaip ir jūs sakėte, e, Aš irgi pabrėžiu, kad trūksta statistinių duomenų, atitinkamų duomenų, kuriuos teikia valstybės narės ir tai yra e, tikrai rimta e, užduotis, kadangi tai padeda Romų integracijai. Dar po dokumente aš taip pat e, gailestauju, kad yra pagal sanglaudos politiką e, yra nepakankamai dirba ir kad e, reikėtų supaprastinti fondų taisyklės ir yra supaprastinimo darbo grupė. Mes parlamente dar oficialiai apie tai ne, nepaskelbėm apie šitą darbą, kurį atlieka ekspertai. E, bet šitas darbas būtent e, skirtas mano minėtams klausimams. Ir siūlau, kad būtų e, analizuojami nacionaliniai teisės aktai, kaip, yra, kaip jų pagalba galima pagerinti rūmų padėtį ir kaip galima tinkamiau e, vykdyti ir gyventinti turimus projektus. Yra ilgalaikiai projektai, kurie yra palankus Romo bendruomeniai. Aš e, turėčiau, kad e, šitų, tiems projektams turėtų būti taikomi išvednesni atrankos kriterijai. Taip pat reikėtų uh, spręsti būsto klausimus, benamystės klausimus, taip pat švietimo problemas, būtent uh, Dėl e, šių priežasčių žmonės yra marginalizuojami. Bet e, svarbiausias pasiūlymas, kurį norėčiau suformuluoti, tai galiausiai parengti tinkamą europinę strategiją skirta Romų integracijai. Yra daug Europos veiklos priemonių, kurios turėtų būti taikomos politinio administracinio lygmenių. Na, aš manau, kad ši strategija, Europos strategija, numatanti Romų integraciją, padės mums ir reikia, kad parlamentas neštų savo indėlį, kad mes tą strategiją parengtume kuo greičiau. Thank you. Thank you, Mr. Omagy, for... Uh... Ačiū ponui Omagy už šią. Uh, štai, uh, kad šį pranešimą jūs uh, parengėte taip uh, su, didės, su tokiu dideliu dėmesiu. Ir dabar suteikiu žodį Ajalai Sender. Ačiū. Dėkoju audito rūmams už savo ataskaitą, kuri buvo labai įdomi. Ir taip pat noriu padėkoti pranešėjui už jo pranešimą Nors e, ir turiu pasakyti, kad didžiąją dalį ten išsakytų minčių e, aš pritariu. E, Romoms taikomi struktūriniai fondai ir tam tikros rekomendacijos valstybėms narėms. Reikia daryti svarbius žingsnius šioje srityje ir ES suvokia, jog kalbant apie šią mažumą, reikia spręsti jos specifines problemas. Audito rūmų ataskaita ir pranešimas atkreipia dėmesį į tai, kad, yra, kad trūksta rodiklių ir duomenų. Dėl, dėl, dėl kurių trūkumo ne, nelabai, neįmanoma įgyvendinti projektų. Tačiau aš nesutinku su pranešėju, kuris sako, kad reikia harmonizuotų statistinių duomenų. Uh, Mums reikia specifinio europietiško Europos fondo skirto Romams, nes Romų padėtis skirtingose regionuose ir šalyse yra labai skirtinga ir jų poreikiai skiriasi. Todėl harmonizacija labiau e, ne, neatitiktų e, tos, tos specifikos ir ne, ne, nepadėtų patenkinti jų specifinių poreikių. Uh, E, tačiau, žinoma, tais duomenimis reikia keisti, reikia juos lyginti, e, ypač e, keistis informaciją apie neįtin palankę patirtį, kurią vienoje ar kitoje valstybėje narėje, kad būtų galima išsiaiškinti, kas buvo tinkama, kas netinkama, kurios priemonės veikia, kurios ne, ir būtų išvengta klaidų. Yra pakankamai teisės aktų ir nuostatų, kurios, kuriomis kovojama su diskriminacija. Yra dvi direktyvos tam skirtos, tačiau valstybės narės turi pradėti jas realiai įgyvendinti, o ne kurti naujas teisinės nuostatas. Kalbant apie bendro Europos fondo kūrimą. Aš e, daug kalbėjau apie tai su įvairiomis nevyriausybinės organizacijomis, e, pavyzdžiui, Ispanijos e, čigonų fondų ir jos visos teigia, jog tokios priemonės, to, toks fondas būtų neproduktyvus, kadangi valstybės narės išsisuktų nuo savo atsakomybės. Jau dabar egzistuoja konkrečios finansavimo galimybės, kurias būtų galima papildyti Europos socialinio fondo lėšomis. Uh, Tai yra pinigai skirti e, Romų socialiniai integracijai. Taip pat e, yra specifinių Romų integracijos priemonių. Dar norėčiau pabrėžti porą dalykų. Manau, kad labai svarbu e, sudaryti sąlygas Romų vaikams lankyti mokyklas. Tai yra vienas, vienas svarbiausias dalykas, e, kuris padėtų pasiekti teigiamų rezultatų. E, E, vaikai einantis į mokyklą būtų ne tik tai geriau e, būtų užtikrintas jų švietimas, bet ir jie būtų pakankamai anksti integruoti į visuomenę ir būtų panaikinti neįgiami stereotipai, neigiamos nuostatos Romo atžvilgiu. Todėl e, valstybės narės turi daryti daugiau e, tokiai vaikų e, in, integracijai į švietimo sistemą. Mm, užtikrinti. Ta jau daro Ispanijos vyriausybė. Taip pat labai svarbu bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios e, sprendžia tuos specifinius su Romais susijusius klausimus ir kurios e, rūpinasi jų integracija į darbo rinką. Dėkoju, Ajala Sender. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū auditorumams už ataskaitą. Ataskaita yra susijusi su labai sudėtinga tema. Ataskaita išsami. Teisingai, teisingai pastebėta, kad duomenų srityje susidurėme su sudėtinga problema. Kitas dalykas tai, kaip renkami tie duomenys, į tai reikia atsižvelgti. Taip pat norėčiau e, nuoširdžiai padėkoti e, kolegai Omadžiai už jo pranešimą. E, tai tikrai labai išsamus ir konkretus pranešimas. Galiu pritarti tam, ką pasakė ponė Lopes. Mes tą patį patyrėme Ispanijoje. Ir aš norėčiau dėja pagalestauti atsižvelgdama į auditorumo ataskaitą, kad čia apraš, aprašyti, tik, aprašytos tik tai keturios valstybės. Tai būtent tos valstybės, kur yra didelės Romų bendruomenės. O tai reiškia, kad viena vertus ataskaita a, a, turi tam tikrą a, ypatingą reikšmę, tačiau a, neleidžiama atsižvelgti į tai, kad kitose valstybėse, e, kuriuose nėra tokiais didelis e, Romų bendruomenėse, e, kurių netokios didelės bendruomenės, būtent į tų Romų problemas. Nurodytos problemas rodo, kad nacionaliniai kontaktų centrai nėra e, pakankamai e, e, kompetitingi, kad arba jie dirba, bet neteikia pakankamai duomenų. Ir šitie kontaktų centrai turėtų veikti efektyviau. O dabar, kalbant apie duomenis, reikėtų pastebėti vieną dalyką. Aš pritariu kolegės iškeltai išlygai. Remiantis mūsų patirtimi, mes žinome, kad e, jeigu Romai, jeigu norime identifikuoti žmogų kaip Romą, tai Romai nesutinka, nes jie nenori būti pripažįstami Romais. Todėl aš norėčiau paskatinti komisiją užmėgsti ryšius ir bendradarbiauti su, e, su Romų bendruomenėmis, asociacijomis arba bendrijomis. Jos egzistuoja, jos gali teikti konkrečią informaciją, tai būtent kaip elgiamasi su ta bendruomenė. Ir šita bendruomenė turi būti integruota, kita vertus turi būti skatinamas e, jų išsilavinimas. Mes turime šią integraciją skatinti toliau, remiantis teigiamais pavyzdžiais Romų bendruomenės e, matomos vis aiškiau, jas reikia paremti. Tačiau reikia, žinoma, ir tam tikro jautrumo ir pagarbos, kad integracija vyktų tinkamai. Žinoma, ir sveikatos priežiūros srityje, švietimo srityje. Šiuo atveju tai, tai a, turi būti Romų bendruomenė prilyginta ir kitiems ES piliečiams jiems turi būti suteikęs tos pačios sąlygos. Mes neturime visą laiką pabrėžti, kad Romai susijęs su neigiamas tendencijomis. Taigi, ačiū. E, dabar ša, e, manyčiau, kad į tai tas klausimus gali atsakyti komisijos atstovai, tai paskantas iš komisijos. Ačiū. Aš norėčiau e, padėkoti pranešėjai Ompai pana Emergy ir kitoms pranešėjams, tai yra, tai yra užsiemančios Romų klausimų, tai yra svarbi sritis. Taip pat e, norėčiau padėkoti ponui Gretinui už pateiktą ataskaitą auditorumo vardu. Taigi e, mes e, tai, norėtume padėkoti už šios problemos pripažinimą, nes atitinkamos institucijos, tai tarp jų ir konstitucija, būtent pradėjo nemažai iniciatyvų, ėmėsi veiksmų šioje srityje. Tai, tai būtent, kad atkreip, būtų atkreipiamas dėmesys į šią problemą e, per pastarosius metus. E, atitinkamas institucijos prisidėjo prie komisijos iniciatyvos. Taigi yra trys e, ramščiai tos integracijos, tai būtent politinis, tai yra teisinės pagrindas, politinė iniciatyva ir ir integraciją. Tai pirma, dėl teisinio pagrindo. Pirmiausia, nediskriminavimas turi būti pabrėžtas, komisija stebi e, atitinkamą teisės aktą gyvenimo valstybėse narėse ir mes e, pradėjome dvi procedūras e, nurodytose valstybės narėse dėl politikos skatinimo 2011 metais Nauja strategija iki 2020 metų buvo pradėta. Dešimt pagrindinių principų jie sudaro, jos pabrėžia taryba, remiantis e, Europos Romų platformą ir ypač e, poreikiu būtent vykdyti tinkamas priemonės. Todėl, e, todėl mes pabrėžiame Romų integraciją, remiantis tikslinėmis priemonėmis, tai siekiant kompensuoti jų patiriamus, patiriamas problemas. Bet čia kai kur švietimo apsaugos e, srityje, švietimo srityje, būdinėje e, srityje ir nediskriminavimo srityje. Taigi komisija e, renka duomenis, analizuoja juos, tai būtent vertina valstybės narise esančią situaciją. Ir Ir e, būtent e, e, toks įvertinimas buvo ataskaitoje apskaltas ir, ir publikuotas 16 metų birželio mėnesį. Taigi įmamasi priemonių, sakykim, padedant valstybės narėms, kurios susiduria su skaudžiamis problemas šioje srityje, tai pirmiausia švietimo srityje, o dabar finansavimas. Tai pati pat, yra padaryta pažanga 2014-2015 metais vyksta derintas finansavimas su politinėms iniciatyvomis. Tai būtent Romų integracija yra skatinama atitinkama programa 14-15 metų. Yra atitinkamos eksantė sąlygos, įvendinamos sąlygos, siekiant kovoti su Romų diskriminacija. Ir e, e, mes matysime rezultatus e, šio, šios iniciatyvos 16 metų gruodžio mėnesį. Tai būtent ir mes naudojame tinkamus teisės aktus, jais remiamės, sakykime, skatindami tokią integraciją arba bausdami valstybės narės, kad integracijos ne, neskatina. Tai pirmiausia, čia kalbu apie tas valstybės, kurios, kurios yra E, nepasiekius pažangos įgyvendinant mūsų programas. Tai yra e, taip pat ir e, veiklos programos, socialinės įtraukties finansavimas yra skatinamas nuo 11,5 milijardų eurų iki 22,2 milijardų eurų iki 20 metų. Tai būtent padvigubėjo šitas socialinės įtraukties finansavimo fondas. Tai, kaip aš jau minėjau, 1,5 milijardai eurų, tai būtent e, skirta e, atitinkamos e, prioritetams, tai būtent pažeidžiamų grupių integravimui. Taigi 12 valstybių narių pasirinko šį prioritetą, išskiriant tas penkias, kurias minėjau anksčiau ir konkrečioms valstybėms yra teikiamas e, rekomendacijoms ir 447 milijonai yra skirti nediskriminavimui, taip pat antidiskriminacijams priemonėms. Ir finansavimas išaugo už, už e, e, švietimą, būtį, socialinę infrastruktūrą, sveikatos priežiūrą, tai būtent nuo 18,6 milijardų iki 21. 249 milijonai yra skirti būtent e, netolerancijos šalinimui ir diskriminacijos šalinimui. Tai atinkamas gairias pateiktos e, valstybėms narėms e, skirtos naikinti segregaciją švietimo srityje. Iki 20 metų šios lėšos yra skirtos. Taigi valstybės narės turi pateikti atitinkamus rodiklius būtent dėl tų pažeidžiamų ir marginalizuotų grupių. Ir remiantis tais skaičiais, kuriuos mes gavome ir įtraukėme ataskaitų 16 metais, būtent mes siekiame bendrą vardiklį surasti visoms. Nustatyti Ir būtent e, e, mes e, tose programose dalyvių skaičiavome, kad 384 tūkstančiai jau žmonės dalyvaujantis. Ir taigi pačiai komisijai yra tai teikiamas tam tikros rekomendacijos, mes pritarėme dviem rekomendacijoms. Tai būtent remiantis ir atitinkamą informaciją, kurią teikia pranešėjai ir, ir statistiniais duomenimis ir valstybėse e, narėse, pavyzdžiui, e, kartais statistika neleidžia e, rinkti tokių duomenų, nes tai yra neteisėta, būtent apie tautybę. Taigi dabar baigdamas norėčiau pasakyti, kad daug padaryta praeitėje, mes manome, kad mes turime atitinkamas tris tris e, pagrindinės sritis, kuriuose mes stengiamės pasiekti pažangos. Dėkuoju už jūsų išsame e, ataskaitą, o dabar suteikiu žodį ponui Kritan, e, kad jis pateiktų baigiamasias išvadas. Dėkuoju, dėkuoju jūsų pranešėjai, turiu pasakyti, kad mes, lab, mūsų požiūrį labai panašus, beveik vienodi. Ir norėčiau grįžti prie klausimų, visų pirma, dėl šalių, kuriuose lankėmės. Iš tikrųjų, e, mes lankėmės Vokietijoje, Jungtiniai karalystiai, e, šalia keturių audituotų šalių. Ir mes iš vienos e, pusės parlamentas ir komisija reikalauja greitos ataskaitos per maždaug tris mėnesius, bet iš kitos pusės reikalaujama, kad e, teigiama, kad mūsų auditas tikrai sukelia problemų ir tai buvo e, sudėtinga ir bešališka, bet aš e, turiu pasakyti, kad mes lankėmės Slovakijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje bei Junktinės karalystės ir šalia dar tos keturios audituotosios šalis. Mes palaikome ryšius su kitomis penkiomis valstybėmis narėmis. Dėl statistikos. Taip, tai iš tikrųjų yra sunkus klausimas. Sunku išspręsti. Iš vienos pusės reikia patikimų duomenų, o iš kitos pusės mes <clears throat> suprantame, kad bent jau kai kuriuose valstybėse narėse diskriminacija ir ir bus dar didesnė, jeigu mes rinksime duomenys Romų bendruomenėse. Dėl to mes pateikėme rekomendaciją, bet mes žinome apie tuos sunkumus, su kuriais galim susidurti vykdant mūsų rekomendaciją. Aš sutinku ir pona, ponė, galbėjusi e, ponė, pasakė, kad irgi e, svarbiausia yra mokymas, mokymas mokyklose, nes tai padeda geriau integruoti Romus į mūsų bendruomenės. Bet dėkoju ir pranešėjų ir visiems pasisakiusiems už pastabas. Thank you. Uh, dėkoju ir dabar žodis pranešėjai ponui Omaršy. Dėkoju pasisakėjusiems kolegoms, dėkoju už pastabas, įdomias pastabas. Aš manau, kad iš esmės mes visi sutinkame. Aišku, yra tokių klausimų, kur požiūris yra labai sudėtingas. Ir aš taip pat kėliau klausimą apie statistikos problemą. Ir kai kuriuose valstybėse, nedaugumoje, bet kai kur e, gali sukelti problemų. Tačiau tuo pietu, me, pačiu metu, neturint domenų, labai sunku numatyti e, pasiekti tikslus numatytus integracijos srityje. Taigi tiek. Toliau kova prieš diskriminaciją. Tiesa yra tokia, kad yra labai maža galimybė pranešti apie diskriminacinės praktikas ir labai dažnai kai kuriuose šalise neinama į policiją. Taigi, ką reikia daryti, reikia žinoti, kad yra e, e, yra dar daug e, kliučių ir, ir e, socialinėje, ir teisės srityje, bet e, dabar reikia paskatinti valstybės ir kai kurios valstybės parengė nuostatų ir jos egzistuoja jų teisės aktuose. Taigi reikia kovoti su tuo, ką aš vadinu diskriminacija, kuri yra institucinė diskriminacija. Tai tikrai didelė kliūtis didelė problema Europos lygmenių tiek Romų atžvilgių, tiek e, kitų gyventojų grupių atžvilgių. Na, aišku, aš e, esu pasirengęs išklausyti pastabas iš visų kolegų ir tikiuosi, kad ateityje mes patobulinsime mano, mano dokumentą. Point. Point Dėl darbo tvarkos taisyklių. Manau, kad reikėtų pažymėti, kad e, Front National atstovai, kolegos, kurie visuomet taip domisi ir rūpinasi Romais, e, šiandieną nedalyvavo posėdėje. Taip, pasižymėsim. Dėkuoju ponui Omeržy už šį puikų pranešimą. Nu, Taip, tai ir dabar pereiname prie 15 darbo atvarkės punkto, paskutinio punkto, tai yra dar viena specialioji ataskaita pateikta Europos auditorumų apie a, tai, ar komisija veiksmingai valdė nuo konfliktų nukentėjusiems Afrikos didžiųjų ežerų regiono gyventojams teikiamą humanitarinę pagalbą. Ir aš norėčiau. E, kolegijai perduoti žodį ir taip pat norėsiu paprašyti auditorumo atstovą pristatyti savo ataskaitą. Thank you, Chair. Thank you also for the... Ačiū pirmininkė, dėkoju už kvietimą šiandieną čia dalyvauti. Pirmininkė, nariai, norėčiau pristatyti mūsų ataskaitą trim aspektais. Pirmiausia, pradėsiu nuo bendro vaizdo, po to uh, aptarsiu, apie ką buvo atliktas auditas, dėl ko jis buvo atliktas ir kas buvo, kokios išvados buvo padarytos. Pradėsiu nuo pirmojo punkto, tai yra bendrojo vaizdo. Auditas buvo atliktas dėl humanitarnės pagalbos šešiose vadinamųjų didžiųjų ežerų regiono šalise 2011-2015 metų laikotarpiu dėl pinigai išleisti e, teikiant humanitarinę pagalbą šiame regione, regione, tai yra maždaug 60 milijonų eurų kasmet, tai bendra suma sudarė apie 300 milijonų. Kaip tie pinigai buvo išleisti, e, tai yra maždaug per pusę e, buvo dalis skirta jungtinių tautų organizacijos, likusi dalis buvo skirta nevyriausybinio organizacijų ir daug pinigų buvo e, išleista e, suprangovams. Kalbant apie audito klausimus ir pačią temą, tai yra čia mes analizavome pinigų leidimo efektyvumą ir ar komisija sugebėjo veiksmingai valdyti humanitarinę pagalbą e, didžiųjų ežerų regione. Dar papildomi klausimai buvo užduoti, ar buvo e, teis, tai ar buvo teisingi e, nustatyti tikslai ir ar jie buvo pasiekti ar ne. Dėl rezultatų, mūsų audito rezultatų ir išvado, noriu susitelkti į tai, kas mano nuomonė yra pagrindinis e, punktas. Bendra išvada yra teigiama ir noriu pacituoti, kad humanitarinė pagalba teikta didžiųjų ežerų regiono gyventojams buvo teikiama iš principo veiksmingai komisijos, sakome, iš principo, dėl to, kad tą paprastai ir sako audito rūmai. Ne visome, niekada audito rūmai nesako žodžio visada. Kalbant apie e, lėšų paskirstimą ir prioritetus, mes konstatuojame, kad trūko tinkamo, tinkamų dokumentacinių įrodymų, dėl kurių nebuvo lengva įvertinti e, pateiktų pasiūlymų, komisijai pateiktų pasiūlymų e, teikiamos naudos. Tad arba komisija neturėjo pakankamai informacijos, e, ji neturėjo tos informacijos pakankamai ir Ir vienas iš pagrindinių, e, viena iš pagrindinių auditorumų išvadų yra e, susijusi su dviem mūsų ataskaitos paragrafais. Ir aš norėčiau, tai yra 30 ir 31. Taigi, koks yra didysis klausimas? Tai yra, kokios naudos buvo gauta naudojant ES e, lėšas. Galime konstatuoti kiek ES e, mokesčių mokėtojų pinigų pasiekė galutinius e, naudos gavėjus, tai yra pabėgėlius. Ar mes galime tą žinotis? Ne, negalime. Ar komisija tą žino? Ji taip pat šito nežino. Mes žinome, kad buvo sumokėta iš ES pinigų už tam tikras paslaugas, kurios buvo teikiamos, taigi buvo pasiekta kažkokių rezultatų. Tačiau Mes negalime konkrečiai pasakyti, koks buvo tų lėšų procentas skirtas patiems pabėgėliams ir tų lėšų procentas, kuris e, e, buvo skirtas, panaudotas kažkur kitur, kažkokiem kitiem tikslams, kalbant apie rangovus ir suprangovus ir e, lėšų perviršį. Mes darome išvadą, kad neaišku, kiek tų lėšų buvo panaudota e, būtent šioje srityje ir reikia pasakyti, kad e, e, iš principo didžioji lėšų dalis pasiekė tuos uh, atsiprašau, e, yra visuomet labai sudėtinga nustatyti, ar e, lėšos pasiekia tuos, kurio, kurių, kuriems jų iš tiesų reikia. Tam reikia labai konkrečių duomenų, informacijos apie rangovus, subrangovus. rangovus E, kadangi ir tai yra susijęs su daugybė suinteresuotų šalių, daugybė subjektų, jungtinėmis tautomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir taip toliau, mes negalėjome tiksliai nustatyti, kiek tiksliai pinigų ES mokesčių mokėtojų pinigų nuėjo e, pabėgėlių reikmėms. Mes negalime to pasakyti. Dar čia reikia daug ką išsiaiškinti. Taigi čia kyla klausim e, e, veiksmingo e, humanitarinės paramos naudojimo klausimas ir mes savo susirūpinimą pademonstravome kitoje ataskaitoje, kurią aš taip pat rengiau, jis susijusi su 2011 metais, manau, kad jūs jas dar prisimenate, tai yra viena iš dviejų jungtinių tautų su jungtinėmis tautomis susijusių ataskaitų. Ehm kur, kur buvo kalbama apie humanitarinę pagalbą teikiamą konfliktų šal, regionuose. Ir skaitant interviu su Sunday Times e, e, gegužės 15 dienos su Georgija, ponė Georgieva, mes matome, kad yra e, e, ta, e, tam tikrų nesutapimų tarp komisijos ir, ir audito rūmų pozicijų. Cituoju, jis sakė, jog mes galime gauti papildomą milijardą dolerį tiems, kurie, ir skirti jos tiems, kurie dirba humanitarinės krizės sąlygomis e, ir sumažinti jį vos ne 75 procentais. Tai yra didelis iššūkis, bet tai yra įmanoma e, O tai reiškia, jog e, e, komisija laikosi tokios pat pozicijos, taisau savo pirmąjį pasakymą, visiškai tokios pat identiškos pozicijos kaip ir audito rūmai, kalbant apie veiksmingą lėšų panaudojimą. Tačiau mūsų vis dar laukia ilgas kelias, bet aš manau, kad ES ir konkrečiai komisija turėtų būti aktyvesnė ir reiklesnė šiame kontekste. Tai yra davimo ir gavimo klausimas. Manau, kad ES mokesčių mokėtojai duoda daug, pernelyg neklausinėdami, už ką jie duoda. Ir išvada yra ta, jog iš esmės galime teikti, kalbėti apie teigiamus rezultatus, šiek tiek buvo. A, ataskaitų teikimas šiek tiek vėlavo, tačiau iš principo viskas yra gerai. Ar e, buvo pasiekti visi užsibriežti tikslai? Iš principo taip, šis projektas e, pasiekė tam tikrų rezultatų. Humanitarinė pagalba buvo, buvo suteikta efekt, pakankamai efektyviai ir aš pabaigdamas pasakysiu, jog mes džiaugiamės komisijos teigiamų e, reakcijai, mūsų rekomendacijas ir noriu padėkoti jūsų uh, nariui, kuris atsakingas už e, šį pranešimą šią temą, ponui Poš. E, šis pranešimas yra, mano manimu, labai išsamus. Dėkoju pirmininkė už jūsų ir jūsų komiteto narių dėmesį. E, Ačiū. Dėkoju už ataskaitą ir kreipiuosi į pranešėją, o paskui pana Rendy.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 padėkoti pono Pinksteną už labai e, tinkamą, subalansuotą ataskaitą. Tai rodo, kad nepaisant sunkių sąlygų vietoje, finansinės lėšos, ES lėšos yra išleidžiamos tam, kad būtų teikiama humanitarnė pagalba didžiojo žiūrų e, regione ir iš komisijos mes visuomet reikalausim, kad būtų gerinama padėtis, atkreipsim dėmesį į klaidas. Tačiau, kalbant apie Afrikos didžiųjų regi... žiūrų regioną, reikia prisiminti esamą situaciją. Ten yra daug žmonių, kurie gyvena nesaugioje aplinkoje, yra daug tokių nepagristų lūkesčių gali ten būti. Neseniai prieėmėme rezoliuciją dėl humanitarnės padėties Kongo demokratinėje Respublikoje ir e, buvo Europos parlamento e, delegacija lankėsi e, rytinėje Kongo dalyje. Kalbam apie tai, kad dešimtis tūkstančių gyventojų išvaryti iš gimtųjų vietų yra ginkluotos grupės, kurios užpuldinėja kaimus, terorizuoja gyventojus. Pavyzdys yra viena iš šiaurinių Kongo regionų, kur dėl išpolių žuvo daug vaikų. Labai e, svarbu pabrėžti ES vaidmenį ir jos humanitarinę ir vystimą pagalbą. Ji turėtų būti valdoma efektyviau, ES turi turėti bendrą požiūrį į visas vykdomas politikas besivystančiose šalyse, ar tai būtų žemės ūkio, ar priekybos, ar aplinkos politika. Kolegos paminėjo egzistuojančias problemas. Vienas iš Europos komisijos prioritetų yra remti atkūrimo, atstatymo ir vystimo pagalbos projektus. Yra skirta tam tikra lėšų dalis, tačiau jų gyventinimas apsiriboja vietos sąlygomis ir reikia surasti, nustatyti tokią paslaugų platformą, kuri galėtų padėti apibriežti tas e, pagalbos rušis, kurias galime taikyti ir gyvendinti kartu. Ilgalaikė vystimosi pagalba ir humanitarnė pagalba turi būti vykdoma, turi būti teikiama nuolat ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į tą padėtį, kuria pakliuvo e, Sakarovo e, premijos laureatas 15 metais ponas Muhebe, kuris turėjo savo gydytojo praktiką e, teikti ir, nu, ir, ir tiesiog pasis, pasirinkti, ar teikti pagalbą vieniems ar kitiems gyventojams, nes negalėjo aptarnauti visų. Jeigu kalbėsim apie tuos gamintojus, kurie gauna paramą iš mūsų, mūsų lėšų, tai aš norėčiau kryptis į Europos komisiją, kad padidintų teisėkuros skaidrumą. Ir taip pat terminų turi būti laikomasi, teisės aktai turi būti tikslus ir turėtų būti pateikiami tikslus finansiniai duomenys. Komisija turi visą eilę reguliuojamai teisės aktų ir tai padeda operatyviai reaguoti į padėtį. Bet aš esu įsitikinęs, kad labai e, didelę reikšmę turi ir ilgalaikės e, reikšmės e, taisyklės. E, Europos komisija never, neįvertina viso humanitarnės pagalbos plano. Tai reiškia, kad nėra galimybės lyginti ir panaudoti gerasias praktikas. Taigi reikia pagerinti bendradarbiavimą tarp komisijos ir Europos auditorumų. Dėkuoju uždėmesi. Thank you, Miroslav. Uh, Linda, I know you have to go, so perhaps you could speak next. Ačiū, Miroslavai. Linda, žinau, kad tau reiks išeiti, dėl to leidžiu tau kalbėti. Dėkoju. Norėjau sureaguoti tai, ką pasakė pranešėjas apie labai sudėtingą situaciją didžiųjų regionų regione. Aš ten pati ten lankiausi. Mano politinė frakcija ypač domisi humanitarinę krizę šiame regione. Kaip jau buvo pasakyta, mes parlamente birželio mėnesį prieėmėme labai kritišką rezoliuciją šiuo klausimu. E, sąlygos viduje perkeltų asmenų stovyklose yra baisios Tai yra vis labiau užmirštamas konfliktas pasaulyje, nes jų yra tiek daug ir humanitarnių krizių yra tiek daug pasaulyje, kad labai dažnai didžiųjų žerų regionas yra užmirštamas. Dėl to džiugu matyti, kad yra e, teikiama, e, pabrėžiama būtinybė pranešime apie e, tai, kad reikia toliau tie, tie, teikti tą humanitarinę pagalbą regionui. Mes e, ir toliau sprendžiame tą klausimą. E, kalbėdami apie humanitarinę pagalbą neturėtume užmiršti ir ilgalaikių tikslų, pavyzdžiui, vaikų švietimo. Lankiausi ir e, daktaro Begbės ligoninėje praėjusiais metais. Jis sakė, jog e, Jis taip pat pabrėžė, jog eko teikiama humanitarinė pagalba yra trumpalaikė pagalba, tačiau reikia ilgalaikių investicijų jo ligoniniai, kad e, būtų sukurtos e, tinkamos ligoninės teikiamos paslaugos, medicininės paslaugos. Tam reikia ilgalaikių investicijų. Uh, Taigi šią problemą reikia išspręsti. Žinoma, reikia spręsti ir tas trumpalaikės problemas, tačiau mūsų e, pagalba reikia sieti e, efektyviau su tais ilgalaikiais tikslais. Ta parodė ir Haitis, Haičio situacija kažkada. Manau, kad teisinga teikti, jog e, mokesčių mokėtojas turi žinoti, ar jo pinigai pasiekia naudos gavėją. Aš nežinau, tik, neturiu tikslų, tikslių smulkių duomenų apie um, mokėjimų perviršį, tačiau aš suvokiu, kad žmonėms, kurie dirba tame regione, yra e, sudėtinga dirbti tomis sąlygomis, jie yra, nuol, jų gyvybėms nuolat kyla pavojus. Uh, Aš nežinau, ar mes turime kokius nors e, kriterijus, kurie e, leistų palyginti humanitarinės e, pagalbos konkrečių finansinių lėšų teikimą už adekvačią paslaugą ir tuo pat metu neužmirštant humanitarinių darbuotojų apsaugos ir jų saugumo regione. Dėkuoju, Lindai. Dabar Kreipiamės į komisiją. Man atrodo, ponė Dimauro iš komisijos nori pasisakyti. Ne? Jūs ne ponė? Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš esu Marko Benegalė iš Eko generalinio direktorato. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Pinkston, e, auditorumų nariui, už ataskaitą, taip pat dėkuoju ponui Paše, pranešėjui. Kai dėl komisijos norėčiau pasakyti, kad esame dėkingi už puikų bendradarbiavimą rengiant ataskaitą. Buvo visai eilė posėdžių ir pasikeitimų nuomonėmis ir tai leido parengti šią ataskaitą, kuri yra teigiama ir teigiami rezultatai. Tai buvo, tą minėjo ir e, šiandien kalbėjusieji audito rūmų atstovai ir parlamento atstovas. Ypač mintis, kad humanitarinė pagalba šioje vietovėje, šioje zonoje yra įgyvendinama, yra teikiama veiksmingai. Reikia suprasti, ir apie tai jau buvo priminta, kad mes kalbam apie konflikto zoną, taigi didžiųjų ežerų regionas nėra vieta, kur lengva veikti, kur lengva teikti pagalbą gyventojams. Dėl to kai kurios išvados, kurias mes pabrėžėme ataskaitoje, taikomos konkrečiai šiam regionui arba panašiems regionams bet e, ne visuomet gali būti pritaikytos kitose pasaulio vietose, kur galima teikti pagalbą žmonėms santykinai lengvai. Todėl mes manome, kad kai kurios pastabos, kurios yra visiškai susijusios ir gali būti taikomos kitose pasaulio dalyse, pavyzdžiui, siekiant pagalbą su e, rekonstrukcijoje ir vystimu, bet reikia žiūrėti tai, ką galima potencialiai pasiekti tokioje zonoje. Ypač dėl to, kad reikia atitikti, įvykdyti sąlygas, saugumo, stabilumo sąlygas, o jeigu ne, tuomet e, pagalbos teikimas bus vargu, ar, ar sėkmingas, vargu, ar bus rezultatai pozityvus. Apskritai, komisija e, pritarė ataskaitai, kaip sakiau, mūsų nuomonė tai yra teigiami ataskaita, teigiami rezultatai, bet vėlgi galima matyti kai kurios elementus, pasirinkti kai kurios elementus ir parengti e, strategiją jis remiantis. Mūsų nuomonė nereikia kalbėti apie tą būdą, kaip apskritai komisija dirba, kaip tikima pagalba šitose sritise. Bet e, reikia pritaikyti, daryti pažangą ir pakeisti kai kuriuos minėtus e, išskirtus elementus. Mes puikiai žinome, kad galime pagerinti darbo būdą ir įvertinti kai kuriuos pasiūlymus, pasiūlymų teikimo laikotarpiu, kaip galime juos palyginti su kitais pasiūlymais, kurie negauna finansavimo ir kaip galime geriau identifikuoti ir vertinti kiekvieną individualų pasiūlymą. Na, kam prieštarautume, tai yra mintis, kad mes negalime identifikuoti ir nurodyti skirtumo tarp įvairių e, pasiūlymų. Nes čia reikia labai sargiai žiūrėti, nes iš tikrųjų tai mes žinome, žinome, kiek, kokia lėšų dalis patenka galutiniams e, naudos gavėjams. Aišku, turime e, savo apskaičiavimo metodus, mes turime taip pat ir savo standartus, savo savo standartus ir turime informaciją, kokia yra pradinė vertė, pradinė kaštai ir kaip yra pra, projektas vykdomas. Kaip dėl projektų, dėl intervencijų e, regione, kur tie projektai yra vykdomi. Aišku, kai kuriuose vietose kaštai yra didesni dėl transporto, yra, e, sakykime, sunkesnė neprieiga dėl saugumo ir taip toliau, bet yra mm, zonų, kur pagalbos teikimas daug lengvesnis. Norėčiau pabrėžti, kad komisija ne pradėjo darbo dėl šito aštuonių rekomendacijų, kurios buvo paskatos platinant ataskaitą, bet e, komisija jau pradeda darbą ties kai kuriomis pastabomis, kurios buvo nurodytos. Na, konkrečiai ECO generalinėme direktorate mes jau sudarėme darbo grupę, kuri analizuos kiekvieną rekomendaciją atskirai. Kai kurios yra paprastos, tai yra žemai kabantis vaisiai, tai reiškia, kad jau yra reikalami įgyvendinti arba įgyvendinami ir bus greit užbaigti, o yra atveju, kur reikės daugiau darbo, ne vien tik tai mūsų generalinėme direktorate, bet taip pat ir kartu su kitais, kitomis interesuotėmis šalimis ir komisija, ir DEFCO, ir taip pat jungtinėmis tautomis. Tai klausimas, kuris yra mūsų politikos centre, tai yra skaidriai bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis ir su kitais partneriais, NVO ir tarptautinėmis organizacijomis. Ir žinoma, mes, yra dalykai, kurių mes vienašališkai negalime pakeisti, ypač jeigu kalbėsim apie FAFą. Ir kartu su kolegomis iš jungtinių tautų e, turim pažiūrėti, kaip užtikrinti geresnį saugumą, geresnį ataskaitų teikimą vietoje. E, tai yra dalykai, kurių greitai neįgyvendinsi. Taip pat norėčiau priminti, kad ši ataskaita yra analizuojama ir aptariama taryboje, yra tarybos rekomendacijų projektas, kuris turėtų būti patvirtintas šiandien, jeigu neklystu. Jie taip pat pabrėžia at kad tai yra teigiama ataskaita ir teigia, kad eko darbas tai yra vykdomas, bet dar yra dalykų, kuriuos reikia tai pagerinti. Pana Pinksta, ar norėtumėte patikti baigiamasias pastabas, atsakyti komisijos klausimus? Uh, Na, kadangi artėja pietų pertrauka, kalbėsiu trumpai. Neturiu uh, daug ką papildyti, papildyti to, ką sakė jūsų komiteto atstovas ir susijęti e, pagalbą e, su, su pažanga, tai čia yra teisinga. Na, e, kai ko neminėsiu dėl laikos tokos. Žinoma, aš sutinku, kad apskritai dėl visų kaštų, dėl, dėl, dėl kainų reikia atsižvelgti į labai specifinės aplinkybės. Visiškai sutinku. Tačiau Jeigu komisija teigia, kad jie turi skaičius, kad jie turi duomenis ir jie žino, kokios yra kaštas, kokios yra išlaidos, tai aš suprantu, na, galbūt jie nelabai nori perduoti skaičius. Bet tai neturėtų būti problema, kadangi mes puikiai suprantam, kad mes buvome vietoje, lankės, lankėmės stovyklose ir aš pats ten buvau. Ir mes puikiai žinome, kad aplinkybės yra labai, labai sunkios, sunkios sąlygos vietoje. Ir ta 7 procentų taisyklė nėra tiesiog iškalta akmenį, čia neturėtų būti problema. Bet jeigu komisija turi skaičius, tai manyčiau, kad jeigu jų neperduota, tai trūksta skaidrumo. Ar tie skaičiai būtų didesni, ar kas ten bebūtų, bet vis dėlto turi būti skaidru. Čia yra ES mokesčių mokėtojų pinigai ir mokesčių mokėtojas turi teisę žinoti, kiek mano pinigų tikrai yra skiriama pabėgėliams, kurie gyvena labai sunkiamis sąlygomis tai tuomet e, turiu pasakyti, kad čia galbūt trūksta e, skaidrumo parlamento atžvilgių. Na, aš manau, kad viskas yra išsiaiškinama ir tarp e, auditorumų ir tarp komisijos. Dėkuoju, dėkuoju už pastabas. Ačiū už šios atsakymus ir grįžtame prie pranešėjo, pana Poš, kuris padarys galutinės išvadas. Ačiū. Manau, ši diskusija atskleidė, kad auditorumai pateikė labai subalansuotą ataskaitą. Dėl vieno dalyko nesu visiškai tikras. Ar mūsų reikalavimas mažinti e, e, valdymo išlaidas procentinių požiūrių iš ties tokioms tokiu sudėtingu atveju, kalbant apie humanitarinę pagalbą, šiame regione yra tikslingas. Tačiau dėkoju e, ir auditorumams, ir komisijai. Aš manau, kad, maniau, kad bus sudėtingiau e, suderinti savo pozicijas. Dėkoju pranešėjui ir auditorumams už puikius dokumentus. Turiu baigti šią diskusiją, e, mums reikia baigti, neleisiu daugiau niekam pasisakyti. Paskutiniai klausimai yra paskutinis klausimas yra kiti klausimai, tačiau ne, jokių kitų klausimų nėra ir dėkoju visiems už šį posėdį šiandieną ir dalyvavimą jame. Viso gero.